kolegos. Dar sėki visus sveikinu susirinkus. Norėčiau pasveikinti ir mūsų e, kalbėtojus. E, visų pirma, tai yra ponas Vadov, kuris e, yra ir, ir taip pat Vasil Savinski, kuris yra briganos generolas atsakingas už ES karinio štabo Europos reikalus mūsų komitetas nuolat keičiasi e, nuomonėmis e, apie kibernetinės erdvės aktualius klausimus. Ir šiandieną, kaip kalbėsime apie saugumo iššūkius, kuriuos kelia 5G internetas Europos e, lygmenių. Ir 5G suteikia daug galimybių, ypač ekonominių ir jau greitai e, pereisime Europoje nuo 4G prie 5G. E, tai iš tikrųjų iš esmės pakeis paradigmą ir labai svarbu e, būti pilnai susipažinusiems su galimais pavojais šios naujosios technologijos. 5G yra ne tik greitesnis duomenų perdavimas, ši technologija remiasi kitais principais negu ankstesnės technologijos ir jos veikimo principai taip pat yra kitokie. E, nekyla bejonių, kad 5G įgyveninimas kels, sukels ir į, į, į, įvairių pasiekmių taip pat ir saugumo srityje, kels pavojų, taip pat ir suteiks galimybių. Mm, kalbant apie pasaulinį mastą, e, pavyzdžiui, Europos e, institucijos yra išreiškusios susirūpinimą dėl to, kad gali kilti pavojus, e, jog kai kurios šalis, kurios priklauso nuo, nuo Kinijos gamintų prietaisų, gali prarasti technologinį nepriklausomumą. Taigi, mes irgi neatsitiktinai pasirinkome šią temą šios dienos posėdžiui. Ponas Donahue E, komitetas aiškiai e, patvirtino, komisija aiškiai patvirtino, kad valstybės narės turi teisę nepereiti prie tam tikrų tiekėjų ir paslaugų dėl e, nacionalinio saugumo sumetimų. Mm, taip pat yra parengta tam tikra priemonių, tam tikras rinkinys, kuris leis palengvinti nacionalinių priemonių gyvenimą. Taip pat e, komisaras Thierry Breton e, paminėjo 6G ir pabrėžė, kad e, veiksmai susitelks ties trimis ramščiais - apginti, transformuoti ir numatyti į ateitį. Tikiuosi, kad jūs galėsite mums papasakoti mm, apie šią strategiją. General Sabinski, šiam komitetui bus labai naudinga išgirsti informaciją apie tai, ką, kokius darbus jūs atliekate valstybėse narėse ir taip pat ES štabe. Mm, ir taip pat e, tai leis mums geriau suprasti, kokie yra koordinavimo mechanizmai, kuriuos įgyvendinate kartu su komisija. Taigi pirmiausia, žodį suteiksiu e, komisijai ir ponia e, Odonai, žodis jums. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, tout le monde. Labą dieną, dėkoju, ponė pirmininkė, e, parlamento nariai, ponios ir ponai. Ačiū, kad leidote mums kalbėti šią svarbę temą. Jeigu įleisiuosi į pernelik techninės detalės, tai nu, pasakykite man, Tačiau 5G e, tinklų e, vaidmuo Europoje, ES jau kurį laiką yra strateginis prioritetas, nes tai e, žymiai paveiks ekonomikos plėtrą, taip pat socialinius rodiklius, taip pat ir ES konkurencingumą. Ir remiantis šiuo pagrindu 2016 buvo parengtas ir įgyventas 5G veiksmų planas, siekiant užtikrinti, kad ES būtų įdėkta geriausia įmanoma bazė pasirengiant 5G e, įdėgymui ir įgyvendinimui. E, Siekime, kad 5G paslaugos e, vienu kartu, vienu metu būtų paleistos visose valstybėse narėse ir iki 25-ųjų būtų pilnai gyvenintos visose valstybės narėse. Tai yra ambicingas tikslas. Ir šis veiksmų planas e, buvo parengtas prielaida, kad 5G e, pakeis visą veikimo principą. Tai nėra tik 4G, tik šiek tiek greičiau. Tai yra visiškai kitokia komunikacijų ir technologijų komunikavimo platformą. E, duomenys bus perduodami ne tik greičiau, bet taip pat bus didesnis saveikumas, bus didesnis, didesnis tinklo pralaidumas, taip pat e, bus, tai bus daug pateikimesnė technologija, kalbant apie signalą, duomenų perdavimą, taip pat ir e, DELSA, kuria perdodami duomenys ir 5G paveiks visus ekonomikos sektorius, ne tik technologijų ir informacijos sektorių, transportas, sveikatos, gamybos, žemės ūkio, maisto pramonė, energetika, žiniasklaida, pramogas ir taip toliau ir panašiai. Ir Taip pat tai e, labai palengvins robotų funkcionavimą gamyklose, taip pat prisidės prie sveikatos paslaugų teikimą e, energetikos tinkluose, Tačiau dėl būtent šio vaidmens pasarojų metu vis labiau suvokiama, kokia kri, strategiškai kritiška yra ši technologija tiek ekonomikai, tiek visuomeniai. Ir tuo pat metu kyla vis didesnės diskusijos apie tiekimo saugumą ir e, tam tikri 5G vertės grandinės elementai e, yra paremti būtent tam tikrais e, tiekėjais Europoje. Ir todėl kalbame apie 5G saugumo mm, aspektus, taip pat kalbame ir apie žymius privalumus, kuriuos atneš mums 5G technologija. Ir būtent tie saugumo iššūkiai įtakojo, kad gruodžio mėnesį taryboje buvo pri, patvirtintos išvados dėl 5G svarbumo Europos ekonomikai ir priemonių, kaip sušvelninti 5G galimai keliamą pavojų. Mes. Ir taip pat šios rekomendacijos tiesiogiai susiję ekonomiką ir saugumą. Taip pat, e, kaip sakiau, būtina užtikrinti, kad mes aiškiai suvoktume, kad, kad Europa turi užtikrinti strateginį autonomiškumą kalbant apie 5G technologijas. Tai tampa geopolitinė prioritetu, kadangi skaitmeninis suverenumas ir 5G kelia didelių iššūkių. Taigi, reaguojant į vis intensyvesnės diskusijas dėl 5G iššūkių, jau praėjusiu metu kovą, reaguojant į Europos vadovų tarybą, komisija parengė rekomendaciją, siekiant užtikrinti, kad 5G ES bus saugi technologija ir taip pat e, parlamentas išreiškė tam savo pritarimą. Jau buvo žengtas pirmas žingsnis, kad valstybės narės sukurtų savo nacionalinius rizikos vertinimus susijusius su 5G infrastruktūra ir tai buvo atlikta e, padedant e, ir komisijai, ir Europos kibernetinio saugumo agentūrai. Mes visą tai apvie, suvienijome, dirbdami kartu su valstybėmis narėmis, Parengėme koordinuotą Europos rizikos vertinimą paskelbtą 19 metų spalį ir, kaip pirmininkė jau minėjo, kitas žingsnis bus tas ta įrankių rinkinys, kurį dabar baigėme rengti kartu su valstybėmis narėmis. Darbas atliktas tyrinėjant ir vykdant inovacijas reiškia, kad mes pirmiausia rūpinomės techniniais saugumo aspektais. Turime 5G privačias ir viešasias partnerystės, tai yra tyrimų ir inovacijų programa. Ir čia e, vyksta e, tam tikras kryptingas darbas kartu su valstybėmis narėmis, kurio metu nagrinėjami saugumo aspektai. Taip pat pramonė bendradarbiaudama su mumis vykdo konkrečius projektus, pavyzdžiui, 5G NŠO užtikrinimo programa, e, kuri taip pat remiasi rizikos vertinimo požiūriu, identifikuodama galimus pavojus. Taigi dabar, kai jau turime nacionalinių ir Europos lygio rizikos vertinimą, akivaizdu, kad e, vienbalsiai valstybės narės sutarė, dirbti, kad reikia dirbti kartu. Taip pat e, akivaizdu, kad š, valstybės narės į šį klausimą žiūri labai rimtai. Ir šiuo pagrindu mes atliekame dabartinį darbą kurdami e, tą e, švelninančių priemonių įrankių rinkinį. Tai yra techninės priemonės ir kitos priemonės, kuriomis operatoriai ir valstybės narės galės pasinaudoti, kalbant apie identifikuotas grėsmes, apie rizikos lygį, kuris buvo įvertintas ir nustatytas. Tai leis užtikrinti, kad Europa kalbės vienodu, vienu balsu e, kiek tai liečia 5G kibernetinį saugumą. Kaip sakiau, valstybės narės dirbdamos kartu dirba taip pat ir su mumis E, darbas vykdomas e, tinklų ir informacinio saugumo direktyvos darbo grupės rėmose. Ir šis bendradarbiavimas iš tikrųjų yra puikus. Žvelgiant į priekį, turiu pasakyti, kad reikia žvelgti į infrastruktūrų, e, kurias aptarnaus 5G saugumą. Jau paminėjau kai kurios svarbiausius sektorius kurie bus įtraukti. Tačiau taip pat reikia pamastyti ir apie tai, kad atsižvelgiant į strateginį 5G vaidmenį, kaip galėtume sustiprinti Europos veikėjų strateginį buvimą visoje tiekimo grandinėje. Kaip žinia, du iš trijų didžiausių e, tinklo įrangos ir paslaugų tiekėjų yra Europos įmonės. Dėl to, aišku, didžiuojamės ir sieksime išsaugoti ir palaikyti tokią situaciją. Tačiau globaliame kontekste nėra jokių garantijų, kad sėkmė ir toliau mus lydės, užtikrinant tiekimo saugumą. Turime ir toliau gerinti ir saugoti technologijas ir komponentus, kurios šiandieną sudaro šiandienos ir rytojaus skaitmenės infrastruktūros stuburą. Tam ir reikia bendradarbiavimo. Vienas iš esminių klausimų, kuris bus aptartas ir šis pakomitetis taip pat, tai aptars yra standartizavimas ir sertifikavimas. Ką mes galime padaryti, kad užtikrintume, jog tie technolo, tos technologijos ir jų komponentai būtų pakankamai saugus. Uh, Koordinuotame rizikos vertinimo dokumente apibrėžiame kelias 5G e, keliamas grėsmes. Tai yra testinis procesas ir mes į tai kreipiame labai daug dėmesio, suvokdami, kad aišku, jis irgi yra ribotas, kalbant apie kritiš, kritiškas, kritiškai svarbės strateginės infrastruktūras. Ir valstybės narės dirba kartu siekdamos užbaigti šį darbą. Taip pat e, mes teiksime prioritetą ir sertifikavimui. Bendradarbiaujame ir su operatoriais, bei su tais, kurie veikia specifiniuose sektoriuose, pavyzdžiui, energetikos sektoriuje ar finansinių paslaugų sektoriuje. Nes ten taip pat glūdi tam tikros kritiškai svarbios rizikos. Ir taip pat labai svarbu užtikrinti tų technologijų saugumą. Vėlgi, standartai yra labai naudingas dalykas, E, leidžiantis spręsti kibernetinio saugumo rizikas ir taip pat pasitarnauja kaip išeities taškas e, vykdant standartizavimo veiklą ir yra naudingas saugumo agentūroms, kurios taip pat turės perimti iš infrastruktūrų, iš infrastruktūrų užtikrinimo vairą. Noriu tik įsikišti, vertėjai prašo, kad jūs šiek tiek lėčiau kalbėtumėte. Atsiprašau, vertėjų ir visų klausytojų. Esu airis. Ir kai, kai kalbu įdomia man tema, kalbu per greitai. Taigi komisija aktyviai dalyvauja globalinėme standartų nustatymo procese. Kad viskas taptų dar sudėtingiau, papasakosiu, kad 5G standartų nustatinėjimas vyksta uh, e, instituciją pavadinimu 3GPP. Darbas buvo pradėtas nuo 3G. Mes remiame e, to proceso dalyvius ir dalyvaujame šiame procese, nes visų pirma dėl to, kad nemažai patentų susijusių su, penki, su 5G technologija yra Europoje, savininkai yra Europoje. Jūs klausėte taip pat ir apie 6G tinklą, pirmininkė. Iš tikrųjų, mokslinių tyrimų ir inovacijų programos duoda rezultatų, dirbame su valstybėms narėmis, standartus nustatymo srityje. Tikimės, kad dėl 6G veiksmų plano valstybės narės spaud, darys spaudimą, kad būtų e, skirtas dažnių spektras ir būtų išduodamos licenzijos. Bet negalime atsipūsti, turime mąstyti apie kitos kartos e, technologijų plėtotę. Tie, kas įsitikino 5G galimybėmis praktikoje, supranta, kad reikalingas tikrumas, e, technologijų apsauga bei būtina eiti priekin bandome integruoti visus tuos sektorius, tai susijęs su tam tikrais poreikiais, kurie neapsiriboja vien klasikinę telekomunikacijų rinką, ne, ypač toliau plėtojantis daiktų internetui, e, atsirandant naujiems procesams, sudėtingesniems mašinoms ir dirbtiniam intelektui, manome, kad 6G apims sklandžiai veikiančią E, platformą, e, dirbtinį intelektą, kurį, kurią bus galima kurti, keisti realiuoju laiku. Taip pat tai bus susiję ir su e, tiesaugos institucijomis e, e, strateginių infrastruktūros objektų apsauga valstybėse narėse, būtinybė pasirūpinti ekonominės aplinkos saugumu. Komisijos narys Breton būtent apie tai ir pasisakė. Ir kitoje daugiametėje finansavimo programoje teiksime pasiūlymus dėl naujų institucinių partnerysčių, pavadinimų išmanus tinklai ir paslaugos. Tai bus susijęs su 6G. E, valstybės ir parlamentas turės užtikrinti šešių, šeštos kartos interneto ryšio E, pozicijas ir taip pat už pasirūpinti viso, viskuo, kad būtų galima plėtoti tą ryšį. Taigi tai susijęs su komunikavimo technologijomis ir užbaigdamas norėčiau aptarti temą, kurią paprašėte pakomentuoti. Tai yra saugumo aspektus. Nesu tos ryties specialistas ir nekalbėsiu apie 5G vaidmenį gynybos sektoriuje. Nebejoju, kad uh, bus svarstomas 5G poveikis gynybos sektoriui. Ir kalbant apie tai, žinau, kad ateityje satelitinių komunikacijų srityje tai bus svarbu ir, e, pavyzdžiui, kalbant apie e, Žemės or orbitoje esančius satelitus, turėsime pasirūpinti, kad stebėsenos veikla ir domenų srautai transporto, logistikos sričių bei panašių operacijų mm, būtų dar labiau apsaugoti atsiradus, kuomet ir satelitai pradės dalyvauti šiame procese 5G sklaidoje. Tai reiškia, kad Europa turės uh, galimybę naudotis kvantinėm, kvantinėmis satelitinėmis technologijomis, o tai reiškia labai e, svarbius technologinius pokyčius. Aš jau viską papasakau e, tais klausimais, kuriais esu kompetitingas ir už, noriu dar pabrėžti, kad komisija ir komisijos pirmininką Van der Leyen akcentavo 5G vaidmens svarbą, ypač nustatomus standartų svarbą, kad būtų užtikrinamas Europos technologinis e, stabilumas ir pozicijos. Ir e, reikia parengti politinius pasiūlymus, laikantis komisijos pirmininkės e, patvirtintų tikslų ir žinoma, satelitinis ryšys vaidins labai svarbu vaidmenį šioje srityje. Ačiū. Toliau žodis generolui Sabinski. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Ačiū už man sutiktą galimybę kalbėti apie saugumą ir gynybą E, vertinant penktos kartos e, ryšio tinklą. Atsižvelgiant į didelius iššūkius ir sparčiai besikeičiančią saugumo aplinką, Europos saugumo strategijoje akcentuojama, kad reikia veiksmingesnės e, BGSP ir, jai, ir galimybių jai e, užtikrinti karinių operacijų gyvendinimą. Saugumo aspektas susijęs su informavimo ir komunikacijų technologijomis, sistemomis, kurios užtikrintų duomenų prieinamumą ir vientisumą, tuo pat metu suvokiant, kad visi gebėjimai e, jau yra priklausomi nuo duomenų konfidencialumo, jų vientisumo ir tų sistemų tinkamo darbo. Mums yra akivaizdu, kad ES, BSGP karinės operacijos ir misijos labai yra priklausomos nuo saveikių, atsparių ir visiškai apsaugotų ryšio ir, komunika, ryšio ir informacijos tinklų ir sistemų. E, operacijų vadai. E, būtent dėl to yra, e, tai, tai apsprendžia operacijų vadų galimybės įgyvendinti e, operacijas. Tai yra vienas iš svarbiausių reikalavimų BSGP veikloje ir e, karinis klientas turi turėti galimybę planuoti, renkti gairias bei stebėti ir taip pat rinktis kibernetinės e, apsaugos sprendimus. Norime e, parengti karinius poreikius BSGP operacijoms ir teikti reikalingą paramą įgyvendinant operacijas ir ieškant BSGP politikos sprendimų, kad e, visos kibernetinės priemonės reikalingos būtų prieinamos. Tai apima ir rizikos veiksnių įvertinimą ir bendrus poreikius. Noriu pabrėžti, kad ES struktūros gali renkti technologinės e, rekomendacijas dėl 5G, tačiau mums tenka pareiga užtikrinti, teikti kokybiškiausią įmanomą karinę paramą, karinės konsultacijas ir ardančios technologijos, ypač informacijos ir technologijų srityje, reiškia, kad darbinė aplinka sparčiai keičiasi, yra sparčiai besikeičianti karinėje srityje. E, žemės, oro ir, ir jūrų e, gebėjimai e, yra priklausomi nuo labai sudėtingų sistemų informacijos ir ryšio sistemų, kurios užtikrina dalymasi duomenimis realiuoju laiku pagal patvirtintus protokolus. Ir turėdami šias e, sistemas ir tokią struktūrą mes puikiai suprantame, kad e, kovo, kovos lauko skaitmeninimas reiškia, kad mm, tam, kad galėtume prisimti dabartinę ir ateities riziką, esame visiškai priklausomi nuo penktosios kartos ryšio. Tos priklausomybės neišvengsime dėl uh, E, to informacijos ir ryšio technologijų panaudojimo civilinėje ir karinėje sritise. Ypač, kai kalba eina ne karinės ryties paslaugų teikėjus, kurie e, teikia paramą kariniai sričiai. Taip pat e, civilinės sektoriaus paslaugos dažnai teikiamos per satelito ryšį. E, Todėl išsamus kibernetinių grėsmių įvertinimas 5G e, kontekste yra mums nepaprastai svarbus. Esame įsitikinę, kad penktosios kartos technologijos panaudojimas ES BGSP politikoje e, bus susijęs su e, būtinybė E, įvertinti viską, sušvelninti galimą grėsmę ir užtikrinti mums galimybę įgyvendinti mums tenkančias užduotis. Nors 5G technologija yra naudinga karinėms operacijoms, e, pats karinis sektorius turi labai nedaug galimybę e, plėtoti penktos kartos ryšio sprendimus ar kurti technologiją. Todėl tos e, poveikio švelninimo priemonės turės būti ekonominės, politinės arba pramoninės srities. Vertinant e, penktos kartos ryšį, reikia suvokti, kad karinės operacijos savo pobūdžių e, E, dėl savo specifinių poreikių, dėl konfidencialumo, vientisumo poreikio ir būtinybės naudotis e, kontrolės e, sistemomis yra siejamos su didelė kibernetinių išpolių grėsme. Todėl su penktos kartos ryšių siejamos silpnosios vietos E, gali kai kuriais atvejais reikšti gyvybių praradimą. To, tie, tai rizikos veiksniai. Tai taip pat gali atnešti rimtų politinių pasiekmių. Todėl reikia viso daugybės švelninimo, e, poveikio e, švelninimo priemonių. Ką tai reiškia? E, Europos Sąjunga remdamasi atitinkamais kriterijais turi pasirinkti patikimus penktos kartos ryšio tiekėjus. Jie turės užtikrinti ne, nepriklausomumą nuo ES vyriausybių ir ES veikėjų. Ir nors karinė, karinės sektorius nuspręs, kad kad gali pasitikėti penktojo, penktos kartos ryšių grindžiamomis technologijomis, e, valdymo e, ir kontrolės užduotis taps, remiantis tuo tinklu, taps sudėtingesnė, nes dalyvaus tame darbe, toje veikloje dalyvaus daugesn, didesnis veikėjų skaičius kompiuterinių programų ir kompiuterinės įrangos gamintojai turės siūlyti sprendimus, tačiau tai bus iš esmės dėl savo, dėl, dėl, dėl savo pobūdžio susiję su problemomis. Ir todėl, dėl to, kad darbe, kad toje veikloje dalyvaus daugybė veikėjų, e, už, užduotis taps labai sudėtinga. Taip pat kadangi užduotis yra labai sudėtingos, reikės daugiau gerai parengto personalo, kuris rūpintųsi e, saugumu technologijų ir jų priežiūra. Todėl taip pat reikia pažymėti, kad iškils papildomų sunkumų darbuotojams, e, ypač kariškių srityje. Tos, tos problemos egzistuoja jau šiandien. Užbaigiant, penkto, penktos kartos ryšio technologija ir jos panaudojimas BSGP misijose yra svarbi tema ir mes ypač esame suinteresuoti tinkamų saugumo užtikrinimu ir e, susijusių iššūkių atremimu. Ačiū generolui. Dabar žodis ponui Sven Mikser, socialdemų frakcijos vardu. Thank you, Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau paklausti kolegos. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia, reikia užtikrinti Europos technologinį suverenumą, turint omenyje 5G ryšį, kai kalbame apie tokį savarankiškumą ir turime omenyje karinių struktūrų poreikius, tai mes turėtume, ko gero, turėti užtikrinimą, kad gausime atitinkamą paramą ir technologiją paramą iš Junktinio Amerikos valstijų. Ar jūs manote, kad, kad Kinija taip pat nenorėtų tapti technologiškai nepriklausoma nuo to, ką ketina pasiūlyti Junktinės Amerikos valstijos ir galbūt Kinijos hegemonija nelabai būtų geras dalykas Europai, mūsų gebėjimams veikti saugiai tvarkant informacinės sistemas. Kinai ko gero taip pat siekia imtis 5G technologijų srityje tapti lyderę pasaulio mastu ir galbūt taip pat nori dėkti tam tikrų elementų, ką pavyzdžiui neigia Junktinės Amerikos valstijos. Turiu galvoje tam tikros Androidų sistemas. O kaip situacija Europoje? kaip e, tiesiog dirbti ir nepasitikint, sakykime, nepasitelkiant, siekiant įsigyti, sukurti tam tikrus svarbiausius elementus iš Korejos, Kinijos arba iš kitų e, kraštų. Dėkoju, mes dabar su, e, užduosime klausimus ir dabar Kris Peters PPO vardu. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjams už bendrą informaciją susijusią su 5G tinklu. Iš tikrųjų, mums atsiveria didelės ekonominės galimybės, bet gali kilti ir saugumo problemų gynybos srityje. NATO gali kilti problemų taip pat ir Europolui. E, policijos struktūroms kovojančiom su nusikalstamumu. Taigi iškils papildomų saugumo problemų įdėgus 5G ryšį. Kitas dalykas - internetinis, kibernetinis saugumas. Belgijoje pastaraisiais e, metais patiriame tiesiog e, kibernetinio saugumo problemų. Pensis Now, um... Pikinol bendrovė patyrė įvairiausių internetinių išpolių. Kita vertus, internetinės saugumas yra nacionalinės kompetencijos dalykas. Ir jeigu ES mastu bus priimtas nors, koks nors e, kibernetinio saugumo teisės aktas, tai mes prasilenksime su valstybių narių įgaliojimais priimti pačioms sprendimus. Taigi vienas dalykas yra geopolitiniai 5G ryšio įdėgymo aspektai, buvo minėtos JAV, Kinija, kiti regionai ir todėl diskusijoje mes neturėtume apsiriboti ap, tik tai internetiniu saugumu, bet ir turėtume atsižvelgti ir į geopolitinį kontekstą. Europos komisijos atsakymas, Europos atsakymas, teigiant, kad mes įdėksime sertifikatus ar kažką panašaus, tuo ir apsiribos, nes e, jeigu bus palikta atsakomybė valstybės narėms, tai mes niekur nepajudėsime. Todėl kyla klausimas, ar galime ES lygmenių nuveikti daugiau negu iki šiol. Todėl reikalingos išmanios informacinės technologijos. Ir svarbiausia užtikrinti e, tinkamas veiklos taisyklės vidaus rinkoje, siekiant išvengti monopolių ir užtikrinant, kad nebūtų pažeistos subsidijavimo taisyklės. Todėl šalia šitų minėtų saugumo aspektų atsiveria ir kiti dalykai. Man atrodo, kad mes kol kas Europos lygmenių nesuradome tinkamo atsako, kalbėdami apie gynybą, kalbėdami apie NATO, kalbėdami apie Europolą ir politinį, policijos struktūras. Dėkuoju, kolega Basesku, kalbės dabar. Aš netiek baiminuosi dėl internetinio saugumo, norėčiau paklausyti kito dalyko. 5G ryšys, žinoma, padės skatinti ekonomiką. ES pastaruoju metu naujosios, naujosios valstybės siekia technologijų vystimosi srityse pasivyti taip vadinamas esnasis valstybės. Ir šita naujoji sistema užtikrins greitesnį vystimasi. Ir todėl kilo klausimas, ar bus kokiu nors Europos komisijos iniciatyva siūlomų iniciatyvų, kurios užtikrins, kad 5G ryšys būtų tolygiai paskirstytas valstybėse narėse gali atsitikti taip, kad mažiau išsivyščios valstybės kurs e, programas ir sulauks vienodos paramos ES lygmenių. PP frakcijos vardu Kircus. Ačiū. Atrodo, kad mes praleidome galimybę dalyvauti 5G e, lenktynėse ir ko gero teks prisijungti prie lenktynių, kai bus įdėgiamas 6G ryšys. Pagal Financial Press kinai 60 milijardų eurų jau investavo uh, numatydami valstybės subsidijas ir taip pat mokesnės nuolaidas. Taigi mes turime galvoti apie 6G ryšį, tačiau prieš tai turime pagalvoti, kiek tai kainuos. Tam reikalingas tarp institucinis sustarimas, bendradarbiavimas, tačiau ES problema yra ta, kad mes kalbame dažniausiai apie viską nenumatydami finansavimo. Tačiau norėčiau paprašyti, todėl norėčiau paprašyti kolegos iš komisijos pristatyti finansinių perspektyvų klausimą. Bontrisko. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad tai ir yra pagrindinis klausimas. Mes girdėjome, kad Kinija jau daug lėšų investavo į įmonės, kurios kurs 5G ryšį. Todėl, turint tą didžiulį iššūkį prieš akis, reikėtų pagalvoti apie pačią didžiąją ES e, savarankiškumo užtikrinančią viziją. Anksčiau jau buvo pateiktas pasiūlymas pasaulyje pirkybos organizacijai pakeisti šios rinkos taisyklės, kadangi šioje rinkoje pastebime netinkamą pusiausvyrą, kuri yra naudinga JAV ir Kinijai. Tuo labiau, kad šitas rytis, kurioje apskritai rentabilumas nesimato per trumpą laikotarpį, bet tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tas rentabilumas yra akivaizdus, kadangi tas ryšys padės pagerinti gyventojų gyvenimo sąlygas apskritai ir suaktyvins ekonomiką. Todėl mes turime aktyviai dalyvauti šios sistemos įdėgymo srityje, užtikrinti dviejopą šitų sistemų panaudojimą. Tačiau reikia dar daugiau, reikia teisės aktų, kurie užtikrintų valstybėms narėms savarankiškai priimti sprendimus kadangi sprendimų prieimimo prerogatyva ir toliau liks valstybių narių kompetencijoje, o tai reiškia, kad pirmiausia reikalingos bendros veiklos taisyklės visoms valstybėms. Kitas dalykas, ar Kinija technologijų srityje iš tikrųjų taip toli pabėgo į priekį, ar nėra kokiu nors Europos įmonių, kurias reikėtų skatinti, kad jos neatsiliktų. fatyga. Microphone, please. Yeah. There are many myths. Yra, yra labai daug įvairiausių naujienų informacijos susijusios su 5G ryšiu, žinoma, yra didžiulės galimybės technologiniam vystimuisi, ekonominiam vystimuisi, tačiau akivaizdu, kad yra pakankamai daug iššūkių, kurie atsiras. Todėl mes turėtume sutelkti dėmesį ne tik tai į saugumo aspektus, įdėgus 5G ryšį, bet galvoti apie tą pirminį bendradarbiavimą tarp ES ir NATO saugumo ir gynybos plotmėje pirmiausia. Kibernetinis saugumas yra ta pirmoji, svarbiausiai, mano manimu, bendradarbiavimo sritis tokioms organizacijoms. Todėl mes turėtume įvertinti tą pažangą, kuri buvo pasiekta bendradarbiaujant mano minėtoms organizacijoms po Varšuvos NATO susitikimo ir po vėliau sekusios deklaracijos. Mes turime įvertinti visus šios darbo atvarkės aspektus. Kita vertus yra pakankamai daug valstybių, kurios yra pažengusios į priekį O Kinija kelia daug abejonių ir tą Kinijos vaidmenį reikia tinkamai įvertinti. Čia juk susidurima ne tik tai su konkurencija civilinės pramonės srityje, civilinio panaudojimo e, srityje, tai yra ir pakankamai svarbus su saugumu susijęs aspektas. Turi Reikia turėti omenyje Kinijos karinę galę. Dabar kalbės kolega Bukner ir aš jau sustabdysiu jūsų klausimų raundą ir suteiksiu galimybę atsakyti. Ačiū. Prieš tai buvo trumpai paminėta, jog problemų kyla dėl nelegalaus duomenų pasigvelbimo tačiau ir problemų kyla dėl teisėto duomenų naudojimo. Taigi, pagalvokime apie Google ir kitas didžiulės bendrovės, kurios tiesiog gali prieiti prie įvairių duomenų. O karinės rytis yra galbūt šiek tiek paraštėste. Norėčiau pateikti Cambridge Analytica pavyzdį. Tiesiog ten buvo kalbama, kad per 5G ryšį bus galima gauti prieigą prie visų asmens duomenų. Taigi 5G ryšys tai užtikrins ir ateityje kiekvienas iš mūsų duomenų rinkinys galės būti stebimas ir taip pat šitie duomenys galės būti įvairiai paveikiami. Turiu omeny ne tik tai karinę sritį, slaptasias tarnybas, e, e, pasiklausimo sistemas. Visą tai reiškia, kad skubiai reikalingi ES teisės aktai reguliuojantys šią sritį. Tai bus nelengva pasiekti, kadangi kolegos iš Amerikos mums priešinsis Tačiau reikia turėti pagalvoti ir apie mūsų karinį saugumą. Merci. Monsieur Donoghue. Dėkoju. Dėkoju dabar ponė Donoghue. Dėkoju parlamento nariams už tai, kad pademonstravote savo politinės ir techninės žinias. Iš tikrųjų, jūs iškelti ir politinius klausimus. Tai ir tai ir yra jūsų tiesioginis darbas, tam buvote išrinkti, aišku, aš e, nepretenduoju e, išmanyti viso to kaip, e, taip gerai, kaip jūs, labiau išmanau techninius dalykus. Tačiau yra tam tikri dalykai, kurie yra labai aiškus. Pirma, ponas Minse pasakė, kad komisijos rekomendacija po šios diskusijos ir rengiant įrankių rinkinį nebus skirta konkrečiai šaliai ar tiekėjai. Ji yra skirta vis, visoms šalims ir visiems tiekėjams, kad būtų užtikrinta 5G tinklo in, integralumas. Ir į tai reikia žiūrėti rimtai. E, nesistengiame kažko tik išvengti. Mes turėsime įdėkti ir užtikrinti labai aukštą saugumo lygį visose grandinės dalise, ar tai būtų Europos, Kinijos ar Amerikos tiekėjai. Komisija kelis kartą aiškiai pasakė, kad Europos ekonomika yra atvira. Mes esame pasiruošę e, priimti visus, kas nori įžengti į šią rinką. Tačiau jie privalo ne tik laikytis taisyklių, tačiau taip pat e, ir turi būti galima juos stebėti ir kontroliuoti realiu laiku, jeigu to reikės tinklų saugumui užtikrinti. Tai pirmas žingsnis. Žinoma, remdamiesi nacionalinėmis rizikos, nacionaliniais rizikos vertinimais turėsime priimti išvadas ir valstybės narės turės jas įgyvendinti, e, šalindamos identifikuotas rizikas. Aišku, tai bus atliekama harmonizuotai ir koordinuotai, kad visose valstybėse narėse atsakas būtų toks pats. Tai toks buvo rizikos profilis. Tačiau kalbant apie pono Peters e, iškeltus pastebėjimus, manau, kad skirtumas yra tas, kad aišku, mes jau kurį laiką rimtai žiūrime į kibernetinį saugumą, priimtas yra kibernetinio saugumo aktas, tačiau taip pat reikia daugiau dėmesio kreipti į valstybinius veikėjus ir todėl e, buvo iškelti klausimai apie konkrečius tiekėjus, apie jų galimas ryšius su valstybinėmis institucijomis, trečiųjų šalių žvalgybos institucijomis ir, ar, ir tuo, ar tas, jų, ta jų įranga, įranga atitinka labai aukštus standartus. Generolas taip pat sakė, kad net ir dabar 4G tinklai yra nuolat atnaujinami. Ir tada tos įrangos tiekėjas vaidina labai svarbu tiesioginį vaidmenį ir gali tai sukelti galimybę dar vienam išpoliui. Taigi ta ruošiama, tas ruošiamas įrankių rinkinys būtent bus skirtas ir tam užkirsti kelią valstybiniai veikėjai, kurie taip pat gali, jiems taip pat gali būti nurodyta e, vyriausybės atlikti tam tikrus neteisėtus veiksmus, irgi turi patekti į kibernetinio saugumo vertinimo lauką. Taip pat noriu pabrėžti, kad nors ir toliau sakau, kad nacionalinis saugumas yra valstybių narių kompetencija ir mes e, su tuo visiškai sutinkame, tačiau Mane džiugina, kad valstybės narės dirba labai glaudžiai kartu ir taip pat paprašė komisijos prisimti vadovaujantį vaidmenį. Kibernetinis saugumas nėra tik saugumo klausimas. Tai yra ir vidaus rinkos klausimas. Negalime užtikrinti saugios vidaus rinkos, jeigu nebus kibernetinio saugumo. Kad piliečiai galėtų pasitikėti, kad jų duomenys internete bus saugus kad jų niekas nestebės. Tai yra esminiai klausimai. Ir paskutinis pastebėjimas. Gana ironiška, kaip jūs sakote, kad teisės saugos institucijos e, dėl 5G patiria daug problemų. Net e, jeigu net teisės saugos institucijos neturi prieigos prie 5G, tai e, aišku, kad jis yra saugus. Bet kalbant apie buvusius 3G, 4G tinklus, turėjome teisinės priemonės, kaip teisė tai um, rinkti duomenis, vykdyti intervencijas, e, ginant pilietį ir viešą interesą. Ir mes galime užtikrinti, kad toks reikalavimas ir toliau išliks, tačiau mes visi kartu turėsime surasti techninių galimybių, kad tai būtų techniškai įmanoma ir leidžiama 5G aplinkoje. Ir su tuo mes taip pat dirbame toje privačioje ir viešoje partnerystėje. Taigi visa tai yra labai svarbus klausimai. Toliau, pereinant prie finansavimo ir balansų ES. Galbūt galėsiu perduoti papildomos informacijos per sekretariatą vėliau, bet visų pirma, 5G veiksmų planas uh, numato, kad 5G turėtų būti gyvenintas visose valstybėse narėse iki 25 metų. Aišku, kai kurioms valstybėms narėms reikės padėti daugiau nei kitoms dėl geografinių skirtumų, kitų aspektų. Mes jau siūlome be mm, sustiprintų tyrimų veiksmų pagal tą naująją partnerystę mes siūlome naują Connecting Europe Facility 2, 3 milijonus E, kurie turės būti skirti tiems ES regionams ir jų junglumui, kurie atsilieka ir kuriems reikia didesnės pagalbos. Yra ir kitų e, kryptingų tyrimų ir inovacijų instrumentų skirtų MVI ir kitoms nepakankamai išplėtotams sritims. Taip pat, kadangi lankiausi kai kuriuose Baltijos ir Vidurio Europos šalise, turiu pasakyti, kad e, kai kurios iš jų yra uh, E, kai kuriuose iš jų yra labai pačios pažangiausios mano matytos e, tinklų ir kibernetinio saugumo struktūros. Tai yra kompetencijų centrai ir mes jais tikrai pasinaudosime. Taip pat noriu tarti keletą žodžių, reaguodamas į tai, ką sakėte jūs. ES neatsilieka 5G srityje. Jeigu tikite šią propagandą, tai gal tikite ir kitą propagandą. Uh, Atsiprašau, kad kalbu taip tiesmukai, bet aš pats asmeniškai atsakingas už 5G. Turiu omenyje, kad, kaip sakiau, turime du pagrindinius tiekėjus, kurie yra geriausi iš trijų. Jie e, turi 35 5G e, e, patentų procentus. 50 procentų taip pat jiems priklauso mm, esminių patentų. Be to, Jeigu suskaičiuosite tik tai keturis pagrindinius operatorius, e, neskaitant kitų, kaip sakė komisaras Breton, jie turi 56 procentus visų patentų. Taigi, kalbant apie technologiją, mes tikrai nesiliekame tiek dėl Europos įmonių pastangų, tiek dėl ES finansuojamų tyrimų. Be to, kalbant apie e, įgyvendinimą, realaus 5G dar nėra. Buvo tam tikrų rinkodaros pranešimų, mes tai vadiname nesavarankiškų 5G, 5G, 5G. Korejoje yra labai greita e, daugelį terpė, JAV irgi yra labai greitas ryšys su namų internetu, bet tai nėra tikrasis 5G. Nepriklausomi 5G tinklai atsiras tik tuo met, kai bus baigti kurti standartai kitais metais. Todėl mūsų planas yra realistiškas ir ambicingas, kad e, tikrasis 5G pradedant šiais metais turės būti įgyvendintas iki 25 metų. Taigi, nesileiskite kvailinami, kad mes e, pralaimime ar atsiliekame. Ne, taip nėra. Ir komisaras Breton sakė, kad esame technologinių lyderių pozicijoje ir norime tapti dar stipriau, stipresni, kuriant 6G. Taigi prisimame šią lyderystę ir ją plėtojame toliau. Atsiprašau, kad tiek laiko užėmiau. Tiesiog norėjau išsamei atsakyti visus klausimus. Jeigu dar kas nors jums įdomu, per sekretariatą galėsite su manimi bendrauti. Dėkuoju. Generolio Savinski. Nekartosiu to, ką jau pasakė kolega, nes dirbame drauge. Savo kalboje papasakojau, ką mes darome e, BSGP e, karinėms misijoms ir operacijoms, o kalbant apie valstybių narių pasirengimą 5G technologijos naudojimui ir visas susijusias su tuo pasiekmes, mes parengėme daug dokumentų ypač, kad pasirenktume kibernetiniam saugumui. Mums tas ryšys tai įvairių paslaugų susietumas, junglumas ir tos paslaugos bus pasiūlytos klientui. E, daugybė penk, penktos G technologijos paslaugų yra labai sudėtingos ir e, funkcionuoja per dirbtinį intelektą. Tai reiškia, kad viskas yra daug pavojingiau ir kad e, blogiečiams atsiveria daug daugiau galimybių e, e, pasinaudoti tuo. Taip pat ir grėsmės didesniai gyventojų daliai yra didesnės. Noriu pakalbėti apie ES NATO bendradarbiavimą. Yra, vyksta bendradarbiavimas šioje srityje, daug dirbame, nuolatos susitinkame su kolegomis NATO. Svarstome su e, kibernetinės rytimis susijusius dokumentus, aiškinamės, ką jie daro, ką mes darome, kad valstybės narės būtų vienodai pasirengę atremti kibernetinės grėsmės. Vyksta nuolatiniai susitikimai aukšto lygio pareigūnų, e, vyks rengiami mokymai, pratybos. Mokymai yra svarbiausias dalykas šiuo atveju, nes žmonės turi žinoti, kaip e, elgtis su tokiamis grėsmėmis. Kai kurie net nežino, net nesuvokia, kad per priemonės, kurias turi namuose, pavyzdžiui, dulkių siurblį, jeigu jis yra su kamera arba per mikrofoną galima e, tai blogiečiai gali išnaudoti tai kaip galimybę rinkti informaciją. Ka, kam gal tai ne, netrodo svarbu, bet iš tikrųjų tai yra svarbu, nes tai galima išnaudoti kaip galima e, kai kuriuos žmonės įtikinti imtis veiklos, kuri nėra priimtina. Taigi ES ir NATO bendradarbiavimas vyksta, mes daug dirbame. Čia ir pastaruoju metu buvo, su, buvo, buvo susitikę NATO komunikacijos ir informacijos agentūros atstovai. Kalbėjome apie informaciją, kuri bus skirta dešimčiai tūkstančių karių E, tai, tai būtų informacija susijusi su gebėjimu atremti kibernetinio saugumo grėsmės. Iš karinės ryties daugiau nieko nenorėčiau sakyti. Noriu pabrėžti, kad čia kalbant kalbu ne tik apie interneto tinklų grindžiamą įrangą. Mes turime pasirenkti, būti pasirengę gyventi inter, diktų interneto uh, laikais, nes visi daiktai gali būti kam nors panaudoti. Todėl reikalingos taisyklės, tam tikra sistema, kad to išvengtume, kad jie nebūtų panaudoti kitiems tikslams. Ačiū, dėkoju abiems kalbėtojams už tai, kad nu, mums papasakojo kai ką. Ačiū generolui Sabinski, kad atėjote čia. Tikrai svarbu uh, kad buvote čia ir papasakojote mums viską. Chers collègues, je vous propose de reprendre. Mėly kolegos, tęsėme mūsų posėdį. Ir kitas darbo tvarkės klausimas - keitimasis nuomonėmis dėl saugumo Irake ir ES misijos. Atsiprašau, sako pirmininkė, bet e, sunku susikalbėti. Taigi dėl e, ES misijos Irake. Ir šiandien posėdėje dalyvauja Stefano Tomat, e, EIVT IKT, e, integruoto požiūrio ir taiką ir saugumą skiriaus vadovas ir lieutenantas generolas Vincenzo Kopola iš IVT, e, civilinių operacijų vadas. Kolegos, visi sekėme nesenus įvykius Irake. E, e pakartotinus išpolius prieš amerikiečių bazės bei e, agresyves demonstracijas prie Amerikos ambasados e, Irano generolo Suleimanio žūti, taip pat e, iraniečių atsaką ir išpolius prieš amerikiečius ir jų sąjungininkus Asadė er, Erbile. Vidurio rytai tapo o, kovų lauku. Ir šis epizodas reiškia, kad Irano ir Junktinių valstybių sa santykiai tapo labai įtempti, iškilo rizika, kad situacija Irake bus eskaluojama. Ir tai tiesiogiai atsiliepia Europos pajėgų esančių e, koalicijos dalimi, NATO koalicijos dalimi, kovojančios su ISIS ir dirbančių ES misijoje Irake pajėgumams, nes e, tai ypač, e, tai kas e, vyko, yra ypač neraminanti situacija. E, susidariusi krizė grėsia e, su kad susilpnės pastangos kovoti su islamo valstybės likučiais Irake ir Sirijoje. Taip pat e, sustiprėjo e, išpolis prieš, turkų išpolis prieš kurdus e, Sirijos šiaurėje. E, Irako saugumo pajėgos e, atremė visus išpolius gana agresyviai, todėl kilo klausimų dėl ES misijos, kuri yra vykdoma toje šalyje. Prieš sutikdama žodį ekspertams Ir aš dar kartą noriu padėkoti e, jiems už tai, kad atėjo ir noriu išreikšti apgalėstavimą dėl to, kad nei dabartinis, nei ankstesnis ES e misijos Irake vadovas negalėjo ateiti į mūsų posėdį. Taip pat išreikšti norą, kad ES PSDC misijos atstovai galėtų nuolatos ateiti į Europos parlamentą į mūsų pakomitetį. komitetį aptarti e, kai, įvairius jų darbo aspektus, nes tai susiję su demokratinės kontrolės užtikrinimu. Kalbu apie mūsų išrinktus Europos parlamento narius. Manau, kad tai svarbu e, vis, ir kalbu mūsų pakomitečio visų narių vardu, kad mums svarbu susitikti su tokių misijų atstovais ir vadovais. Dabar žodis ponui Stefano Toma. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems už sutiktą galimybę savo pasisakymę. Aš sutelksiu dėmesį į tuos aspektus, kurie susiję su misijos strateginė peržiūra. Ten aptariama praeities veikla, o generolas Kopola detaliai apžvelgs tą, tą misiją, kuriai vadovauja. Padėtis Irake, kaip matome dabar, nėra netikėta. Tai yra dar prieš iškilant sunkumams, kuriuos jūs ką tik uh, pristatėte, matėme, kad vyko didelės demonstracijos, kurios virto uh, politiniais, politinėmis akcijomis visoje politinėje sistemoje. Kaip žinote, atsistatino Irako premjeras 2019 lapkritį ir situacija e, buvo nestabili jau kurį laiką ir žinoma tai atsiliepė ir e, šalyje vykdomai misijai. Ji buvo pradėta 2017 spalį, paprašius Irako valdžiai Tuo metu e, tai buvo aktualu, nes šalis įgyvendino saugumo sektoriaus reformą ir jiems reikėjo konsultacijų. Buvo atlikus vertinimą nuspręsta, kad tai galimybė, tačiau situacija pasikeitė per, per pastaruosius, per praėjusius metus keletas aspektų yra svarbus mūsų veiklai ir pastangoms toje šalyje. Noriu pasakyti, kad e, ankstesnė Irako vyriausybė neprisidėjo prie pažangos siekimo SSR srityje. Taip pat turime pripažinti, kad yra ir kitų veikėjų regione ir situacija bendrai yra sudėtinga. Taigi, misija e, buvo įgyvendinama esant sudėtingoms sąlygoms Irake. Nebuvo lengva dirbti su Irako valdžia ir teko prisitaikyti, taikytis prie tos besikeičiančios situacijos. Kodėl tas mano minėtas SSR procesas buvo sudėtingas? E, dirbom, vyko darbas su tarptautiniais veikėjais. Situaci vertindami situaciją mes svarstome, ką dabar daryti, atlikdami strateginį vertinimą. Ir mūsų vertinimas yra štai koks. Būtent dabar mūsų buvimas ten, mūsų veikla ten yra reikalinga labiau nei bet kada. Per savo e, darbo laiką e, gyventinant misiją pavyko už, pasiekti, kad ES taptų laikoma patikima partnerė. Ir mes esame kitaip matomi. Mus, į mus kitaip žiūri partneriai Irake. Europos Sąjunga uh, užima unikalią poziciją. Tai yra, ji yra neutralus pašnekovas, lyginant su kitais veikėjais. Tai svarbu, tai apsprendžia mūsų poziciją ir EUAM misija tuo požiūriu tikrai yra unikali. Antra, manome, kad tos misijos buvimas yra svarbus e, padėties šalyje stabilizavimo veiksnys ne tik, ne tik dėl saugumo misijos regione. Mes siunčiame aiškę žinę savo partneriui apie tai, kad esame pasiryžę ten dirbti. Ir išvada po vertinimų yra, su valstybėmis narėmis yra tokia, kad misija yra svarbi ir ji turi būti toliau tęsiama. Ypač ašvelgiant į tai, kas vyksta Irake nes Irakas iš tikrųjų yra vieta, kurioje atsiliepia regiono, aplinkinių regionų dinamika. Todėl mūsų buvimas yra svarbus, kad būtų užtikrintas stabilumas šalyje ateityje. Tuo ir baigsiu. Thank you, President. Thank you to the... Ačiū, dėkuoju komiteto nariams parlamentarams, kurie sutiko susitikti su manimi. Aš nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta apie saugumo situaciją Irake po to, kai buvo nužudytas generalas, generolas Suleimanas. Tiesiog norėčiau iš karto pasakyti, ES misija Irake, nepaisant sudėtingų situacijos, yra tesiama. Tačiau šit labai svarbu šioje valstybėje sustiprinti valstybės institucijas ir tam reikia ES patariamosioms tarnyboms taip pat įdėti pakankamai daug pastangų. Dabar situacija yra ypatinga, kai buvo numatyta ir susitarta dėl e, ir misijos Irake, ir susitikta su ambasadoriumi praeitą savaitę. Jisai darė esminį skirtumą tarp užsienio pajėgų ir tarp tos ES misiją vykdančios e, grupės. ES e, Irako misija nėra įprastinė krizių valdymo krizė, misija. Jinai turi uždavinį padėti Bagdate įgyvendinti viešojo sektorio reformas regionių ir provincijų lygmenių. Mes net priešingai negu kitose misijose nesiūlome mokymų ir uh, E, e, įrangos. 2017 m. spalio mėnesį buvo pradėta šita misija, o dabar laukiame ES bendrosios tarybos, tar, tarybos e, misijos pratesimo patvirtinimo. Taigi šita misija uh, buvo parengta per trumpą laiką ir mes didiname savo apsuką, savo paėgas nuo 30 iki 60 žmonių esame numatę išsiųsti į Iraką. ES buvimas yra labai svarbus Irako e, valdžios atstovams Taip pat yra siūloma konsultacinė pagalba vidaus reikalų ir saugumo ministerijų lygmenių. Labai svarbu tinkamai įgyvendyti nacionalinę saugumą e, strategiją, taip pat kovos su uh, nusikalstamumu strategija. Labai svarbu tinkamai valdyti žmogiškuosius išteklius, todėl labai svarbu suorganizuoti pirmąjį susitikimą tarp integruoto valdymo struktūrų ir Frontex. Taigi mes turime daug bendrų interesų. Misija dirba su ES delegacija, kuri padeda misijai įgyvendinti savo tikslus. Civilinio saugumo sektoriaus reforma mūsų srityje taip pat mes imamės veiksmų. Pagrindinis mūsų pasiekimas ir kas vyksta konkrečiai. Šita misija yra ilgalaikė, apima ilgalaikius tikslus. Po to, kai Irako saugumo tarnybos parodė, kad jos nesugeba suvaldyti gyventojų protesto akcijų, mes teikiame konsultacijas ir patarėme, kaip reikėtų užtikrinti kontrolę, kaip uh, įgyveninti atitinkamas sąlygas, o tam yra reikalingas naujas, poli, naujas policijos įstatymas. Bagdate ir Erbilė yra bandoma užmėgsti pilietinį dialogą tarp įvairių visuomenės grupių, etninių grupių. Ir šios misijos metu mes teikime pagalbą dėl kultūros uh, paveldo išsaugojimo. Dirbame kartu su jungtimis tautomis ir Interpolu, taip pat siekiame pažaboti teroristinių organizacijų finansavimą. Labai svarbu bendradarbiauti su Irako pasienio tarnybų ir Frontexo. Kalbant apie saugumo sektoriaus reformas, ir teisinės valstybės principų įgyvendinimą. Tenka pasakyti, kad iškyla iššūkių dėl to, kad saugumo situacija blogėja. Todėl pirmiausia reikėjo imtis netidėliotinų saugumą užtikrinančių priemonių. Taip pat reikėjo laikinai sumažinti mūsų misijos saugumo misijos pajėgumus. Šita misija turi padėti užmėgsti e, kontaktus tarp vidaus reikalų ministerijos atstovų ir saugumo žinybų. Taigi labai svarbu Irakui bendradarbiauti su mūsų misijos vadovais, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas ir teikiama pagalba vietos struktūroms. Mes tęsime savo rekomendacijas, ypač dėl to, ar policijos pasienio e, pareigūnai laikosi žmogaus teisių, taip pat ar yra dėgiami pilietinės saugos mechanizmai. Pilietinė visuomenė Irake yra stiprinama ir siekiama užmėgsiu kontaktą, veiksmingesnį kontaktą su pilietinės visuomenės atstovais. Tačiau reikėtų pripažinti, kad saugumo situacija išlieka sudėtinga, kadangi atsiranda naujų priešiškų jėgų, grupuočių ir todėl mes turime tęsti savo misijos veiklą. Kasgi įvyko po sausio pradžios. Mes kol kas delegavome tik tai 20 iš 60 e, savo pareigūnų, kadangi jie grįžo atostogų ir jų sugrįžimas buvo sustabdytas iki gegužės mėnesio. Aš pirmadienį vyksiu į Iraką ir įvertinsiu situaciją ir tada įvertinsiu e, kai kurių mūsų pareigūnų galimybės grįžti į Iraką ir toliau bendradarbiauti su Irako pareigūnais. Taigi aš taip pat prašysiu tam tikros paramos siekiant užtikrinti tų žmonių saugumą. Mes turime dvi bazės Irake vieną ankstesnėje žaliojoje zonoje ir kitą raudonojoje zonoje. Tai yra dvi teritorijos, kurios leidžia keisti mūsų e, atstovus, perkelti iš vienos zonos į kitą, atsižvelgiant į saugumo situaciją. Taigi iš žaliosios zonos ambasados galime perkelti tuos asmenys į raudonąją zoną, jeigu dėl tam tikrų priežasčių iškyla toksai poreikis. Tačiau kita vertus šitas judėjimas yra ribojamas ir tas perkelimas yra atliekamas tik tai pagal būtinybę. Jeigu vyksta kokie nors susitikimai, konsultacijos, tai jos yra vykdomos vidaus reikalų ministerijos patalpose ir dalyvaujant tarptautiniams atstovams. Iki šiol mes nepatyrėme jokių išpolių, nebuvo jų ir teritorijoje arti mūsų štabų, yra buvę demonstracijų, bent jau. Are reduced. Mums esant e, Irake nepatyrėme jokių išpolių, turint omenyje, kad mūsų judėjimas buvo ribotas. O dabar mes bandome dar kartą permastyti dabartinės priemonės, galvojant apie tai, ką mes galėtume nuveikti ateityje. Mes galime sustiprinti savo dalyvavimą, didinti mūsų pagalbos matomumą vietos struktūroms. Ačiū generolui. Dabar mes pereisime prie kito klausimų raundo. Pirmiausia, suteiksiu žodį žaliųjų atstoviai Neumann. Kolegos, aš norėčiau pateikti keletą klausimų. Jūs sakėte, kad misija padidėjo iki 60 pareigūnų tačiau tendencijos yra nerima kelinančios ir jūs kalbėjote apie vidaus reikalų ministerijoje dedamas pastangas stiprinti saugumą. Tačiau kita vertus matome, kad jau keletą mėnesių Irako saugumo tarnybos šaudo, žudo civilius ir netliekamas joks tyrimas. Taigi kokia yra prasmė apmokyti policininkus, jeigu yra kitų saugumo tarnybų ir yra kitų savanorių policijos struktūrų, kurios galėtų nuveikti daugiau. Kitas dalykas, ES turėtų būti suprantama kaip nešališkas partneris, siekiantis tarp protestuotojų ir vyriausybės užmėgsti ryšius. Aš nepastebėjau tokio vaidmens. Ir be to reikėtų prisiminti, kad sudėtingose situacijoje yra žudomi ir NATO pareigūnai. Iranas didina savo įtaką Irake ir todėl ES labai svarbu didinti savo įtaką dalyvavimą, ypač saugumo srityje, todėl reikėtų išvelgti tai, kas vyko pastaraisiais mėnesiais ir galvojant apie dabartinius įgaliojimus, reikėtų pagalvoti, kaip pakeisti įgaliojimus, kad situacija vietoje iš esmės pasikeis, kad pasikeistų. Iš tikrųjų, jeigu mes nieko nepakeisime, tai tie 60 minų taip pat nieko nepadarys. EPP frakcijos vardu Galeris. Much, uh... Dėkoju, pirmininkė. Mano klausimas e, irgi yra nukreiptas šią linkmę, atsižvelgiant į susiskaldimą tarp šitų ir sunitų bendruomenių. Ir atsižvelgiant į tai, kad bet kokia saugumo sektoriaus reforma turėtų, būti, turėtų atsispindėti ir ta prasme, kad uh, visa populiacija žiūrėtų į saugumo pajėgas kaip jų pajėgas. Mano nuomonė, tam reikalinga yra tam tikra minimali e, mažumų kvota, 60-40 pavyzdžiui, tarp šitų ir sunitų atstovavimo saugumo pajėgose. Ar mes turime tokį mandatą, vykdami reformos, įtikinti juos, kad e, turime veikti kartu ir tai taip pat e, saugumo pajėgos policija taip pat turi pasirūpinti, kad e, juose atsispindėtų gyventojų sudėtis. Taip pat ambasadorius mums sakė, kad mūsų civilinė misija nėra efektyvi. Ar jis pasinaudojo šią progą, konkrečiau nustatyti. Visų pirma, ar dabar jau aišku, kad vyriausybė seks parlamento rekomendacijomis? Ir tas raginimas Amerikos pajėgoms su, su parengti atsitraukimo planą buvo nusiųstas ir mūsų pajėgoms. Ir ko, ko, kokia yra naujausia situacija šią prasme? E, kai dėl kurdus sakėte, kad yra žmonių Erbilyje, Nu, aš sakyčiau, kad ten turbūt būtų lengviau mm, bendradarbiauti su valdžios institucijomis, kadangi e, ten situacija yra daug taikingesnė, ten nėra tų dviejų bendruomenių problemos. Dėkoju. Dėkoju, ponas Kristos. Dėkoju. Turiu klausimų, nes bandau suprasti, kas vyksta Irake. Nes kuo daugiau situacija Irake blogėja ir tas pats vyksta Sirijoje, tuo rimtesnė tampa e, Graikijoje ir ES e, pabėgėlių problema. Taigi pirmasis klausimas yra susijęs su tuo, kad kiek žinau, Irakas yra antras, antras pagal dydį E, naftos eksportuotojas tarp OPEC valstybių narių. Kiek skaičiau, tai jie 5 milijonus barelių per dieną eksportuoja. Tai yra didžiulė, e, didžiulis kiekis ir su tuo susiję dideli pinigai. Kaip jūs paaiškintumėte tai, kad Irako žmonės gyvena tokiame skurde, nes juk valstybė uždirba daug? Ar tai susiję su valdžios korupcija? Ar su daugia nacionalinėmis korporacijomis. Kokia yra jūsų nuomonė? Antras klausimas. Kas įvyks Irake, kadangi, žinoma, yra įtampa tarp Irano ir jungtinių tautų. Šitai yra galinges, galingesnė politinė jėga, tačiau tuo pat metu praėjusį mėnesį vykę protestai ir kiek, kiek skaičiau Financial Times šiandieną, jie taip pat plinta į e, gazą. Man atrodo, kad jie taip pat susiję su visuomenė. Ne, o, ne, o ne su politinė sistema. Ir susipriešinimas tarp, susipriešinimu tarp šėtų ir sunitų. Ar yra kokia nors vilties tikimybė? Dabar juk vyriausybė numalšino tuos protestus, šimtai žmonių buvo nužudyti. Kaip spręsti šią situaciją? Ir galiausiai, kas nutiks su Europos karinėmis pajėgomis esančiomis čia, ten? E, kaip užtikrinti jų saugumą? Dėkoju, Kris Peters. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir kalbėtojams už suteiktą informaciją. Vakar turėjome progos mm, kalbėti su NATO e, vadu Stoltenberg, vadovu Stoltenbergu ir buvo iškeltas klausimas mm, apie trumpo pareiškimą dėl to, kad NATO labiau įsitrauks vidurio rytuose, rytuose. rytuose Aš negaliu dabar atsakyti, nes mes dalyvaujame įvairiose diskusijose, tačiau gali būti įmanoma, kad NATO e, padarys daugiau nei kad darė praeitie. Kalbu ne tik apie karinį lygmenį, bet taip pat ir sprendžiant kitus klausimus. Taigi mano pirmasis klausimas būtų štai koksai. Ar jūs taip pat turite šią informaciją? Ir antras klausimas Kai turėsite šią informaciją, e, ar kok, jeigu turite tokią informaciją, kokia yra jūsų nuomonė apie ją ir jeigu neturite, tai kodėl? Ir ką, daro, ką darote jūs ir ES dabar, kai NATO labiau įsitraukia? Dėkoju. Dabar ponas Berg. Norėčiau paklausti generolo Kopolo. Dėkoju už labai glaustą informaciją. Norėčiau paprašyti patvirtinį, kad šita misija yra šiek tiek sustabdyta ir jeigu jūs galite, pasakykite, kokių saugumo priemonėmių turėtume imtis atsižvelgdami į susidariusią situaciją, norint apsaugoti mūsų piliečių.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 Norėčiau priminti, kad e, konfliktas yra ilgalaikis, visą tai susijęs su bombardavimu, išpoliais, e, karinėmis intervencijomis ir todėl reikėtų prisiminti, ko iki šiol ėmėsi JAV, NATO ir ES. Visi šitie įvykiai yra susijęs su pastangomis baigti okupaciją. Bet visa tai, kam yra naudinga, kam naudinga tiesiog pakeisti tą okupacinę padėtį ir kas kontroliuoja ginkluotasias pajėgas kas šiuo metu jas kontroliuoja, kas joms vadovauja. Prisiminkime ir konflikto su Iranu. Juk į ginkluotės paėgas turėtų įtrauktos ir civilių E, grupuočių pajėgos. Uh, Ačiū, Renew Europe vardu Urmas Paet. Ačiū. Kalbant apie Iraką ir pastarosios situacijos pokyčių, kuri veikia Europos saugumo situaciją, tai su ISIS susiję uh, e, įvykiai ir dėje įvykiai klostosi nelabai palankiai, nes š, neseniai kova su ISIS vyko Irako teritorijoje, tai susijęs su įvykiais Sirijoje. Ir tai, ta kova bus susilpninta. Ir kalbėdamas apie tai norėčiau, kad papasakotumėte, kaip jūs vertinate tolesnę antiteroristinė veikla Irake, taip pat tarptautinių pajėgų buvimą ten, Europos pajėgų buvimą ir kokią žalą tam padarė įvykiai, tai kovai padarė įvykiai šių metų pradžioje ir kokias, kokių pasiek, pasiekmių tikėtis, prognozuojamų pasiekmių ateityje. Pone Skite dal. E, pirmininkė e, delegacijos ryšiams su Iraku, jie atėjo į posėdį, ar norėtumėte ką nors pasakyti? Dėkoju, labai atsiprašau, kad vėluoju. Mm, dalyvavau e, užimtumo komitete, kur buvo pristatomas mano pranešimas. Kartais e, ta darbo tvarkė iš tikrųjų susikerta. Gana nepalankiai labai dėkoju, kad pakvietėte mane atvykti čia. Pone Arso, aš labai e, džiaugiuosi. Ir, e, ir akivaizdu, kad mes dabar išgyvename labai svarbų laikotarpį. Ir pereisiu prie pagrindinių dalykų, kuriuos noriu pabrėžti sėdė komitetui šiandieną. O būtent, kad matome kad Irako parlamento rezoliucija, kuri buvo patvirtinta daugiausia šitų parlamentarų, kurie reikalaujama išvesti užsienio pajėgas iš šalies, iš tikrųjų turi labai neigiamų pasiekmių ir gali net atgrasyti tarptautinius partnerius JAV koalicijoje prieš Islamo valstybę. Ir man atrodo, kad mm, tai pakenktų taip pat mūsų gebėjimui pasiekti mūsų tikslų. Kaip žinia, Švedija yra viena iš šalių, kurios ats... kariai yra Irakiai, 17 kariškių, jie apmoko ir patarė Irako gynybos pajėgoms kovoje su Daesh ir šveikla dar nebaigta. Švedijos e, pajėgų bazė yra Kamtadži, 30 km nuo Bagdado, daug sykių buvo užpulta po e, Suleimanį nužudimo. Iš Švedijos ministrai tas grupės apibūdina kit, kitos grupės, o ne Irano revoliucinės. Ir man atrodo, kad pasitraukus iš Irako, Irano milicinės pajėgos perims kontrolę ir gali mm, sustiprėti dar smurto protrukiai kaip kad tie, kurie buvo po islamo valstybės iškilimo ir tai gali sukelti pavojų Irako suverenitetui. Taip pat labai svarbios yra ir teigiamos pasiekmes ir rezultatai, kurios pasiekė ES patariamoji misija Irake civilių saugumo sektoriaus reformos srityje. Ir E, sąlygos e, vietoje taip pat kelia pavojų ir ES ir todėl ES ir toliau turi pateikti paramą Irako saugumo pajėgoms. Tik kai valstybinės institucijos sugebės konsoliduoti ir stabilizuoti padėtį ir paskatinti vystimasi ir sumažinti konfliktą, ta šalis galės pereiti prie demokratijos. Taip pat norėčiau baigdama pasakyti, kad Europos parlamento delegacija ryšiams su Iraku kartu su atitinkamais komitetais ir toliau steb, atidžiai stebės, kaip vystosi saugumo situacija Irake. Ir aš taip pat e, tikiuosi bendradarbiavimo su šiuo komitetu. Ir čia norėčiau pakviesti kolegas į susitikimą vyksianti sausio 23 bendrą susitikimą su Irano ir Arabijos pusėsalio šalių atstovais. E, jame kalbėsime apie situaciją Irake ir vidurio rytuose. Dėkoju. Merci beaucoup. Uh... Ačiū. Dabar žodis ponui Toma ir generolų Kopalai. Ačiū. Ačiū už visus klausimus. Kai kurių jų e, apreptis viršyje mūsų žinias, bet noriu pakomentuoti kai ką. Visų pirma, buvo klausimas apie tai, kaip e, plačioji visuomenė vertina ES misiją Irake, e, ir kaip vertinamas Irako vyriausybės atsakas į protestus. Visų pirma, reikia pasakyti, kad misija, ta misija teikia patarimus strateginių lygmenių. Tai yra teikiama parama užtikrinant žmogaus teisų laikymas, įgyvendinant e, politiką Irake, institucijų darbe. Tai yra nevykdomoji misija. Bet mūsų vizija yra tokia, kad tos misijos vykdymas, tai, kad ji yra strateginio pobūdžio ir kad susijusi su Irako saugumo sektoriumi, yra matmuo, kuris leidžia mums stebėti tai, kas vyksta. Ar taip pat netiesiogiai tai yra mm, kontrolės elementas, taip pat papildomo atsargumo aspektas. Mes nedalyvaujame tame atsake ir ta, tas misijos egzistavimas gali būti Irako atsaka taip pat šiek tiek apraminantis veiksnys. Buvo dar vienas klausimas apie gebėjimus įgyvendinti mandatą, atsižvelgiant į tai, kad situacija yra sudėtinga strateginė peržiūra, kurią pristatėme, e, aptarė šį klausimą. Ta prasme, kad mes norime imtis temų, kurios strateginių lygmenių veikia gebėjimus saugumo pajėgų. E, dirbti našiau. Pavyzdžiui, galime akcentuoti tokius klausimus kaip sienų priežiūra ir sienų priežiūros valdymas. Ir, ir būtent čia, pavyzdžiui, kalbėti apie kovą su terorizmu. Taip pat vyksta diskusijos dėl, tarkim, galimybės toliau plėsti žmogiškuosius išteklius ir žmogiškų išteklių valdymą. Klaustumėte, kokiu tikslu. Žmogiškie ištekliai yra svarbus, pavyzdžiui, kovoje su korupcija bei išsiaiškinant, kokios pajėgos, kur yra svarbios ir ką veikia. Dar vienas e, klausimas, aspektas, kurį minėjo keletas klausėjų - prieigos galimybė ir e, ką mes galime nuveikti dirbdami su irakiečiais. Ta prieiga yra ribota, kaip jau sakiau savo prezentacijoje, bet tuo pat metu tai leidžia mums sutelkti dėmesį į temas, kurios bus aktualios ateityje. Galima būtų teikti, kad e, kova su ekstremizmu, apie tai kalbėjote, tai būtų sritis, kurioje galime toliau dirbti. Ir kita pusė veikiausiai būtų suinteresuota dirbti su mumis drauge, apie tai kalbame strateginėme, sakinė peržiūrė. Erbilis. Tai dar vienas svarbus aspektas, turime e, išplėsti savo e, biurą ten, e, padaryti tai ir tuo pat metu įvertinti, kokios būtų galimybės Europos e, sąjungai dirbti Bagdade. Bet žinoma, gal, galimybių čia tikrai yra. NATO. ES misija dirba su NATO ir koordinuoja veiksmus Irake. Ir tai svarbus dalykas, nes šis bendradarbiavimas apima ir tokius aspektus kaip darbo tvarkė arba skaidrumas, atskaitomybė. Visa tai yra aspektai, kurie svarbus gerinant Irako pajėgų gebėjimus. Galiausiai norėčiau dar aptarti temą, kurią minėjo Enso. Kultūrinio paveldo apsauga. Žinau, kad tai atrodo tarsi nesvarbus dalykas, tarsi ir nesusijęs su aptariamais klausimais, bet mes manome, kad sus... tai susiję. Uh, nes ši aptariama misija savo, tarp savo įgaliojimų turi galimybių imtis ir šio klausimu, tai susijęs su teroristinių grupių finansavimu, o dėl tarpininkavimo įdomu yra tai, kad irakiečiai yra pasidalinę dėl daugybės dalykų - religinių, įsitikinimų, etninės grupuotės yra pasidalinę, bet senovės Babilonija, senovės Sirija, tai yra kultūros paveldo e, objektai. Ir tais klausimais žmonės tarsi ir peržengia juos skiriančias ir dalyjančias linijas. Todėl mūsų operacijos papildomas vaidmuo yra nu, tiesti tiltus tarptų skirtingų šalies bendruomenių. Ačiū. Ačiū Stefano ir aš visiškai sutinku su jo žodžiais jokių abejonių dėl to. Noriu glaudžiau aptarti klausimą, kuris buvo užduotas pačioje pradžioje. Ar gali 60 asmenų misija, kuri prasidėjo nuo 30 asmenų, kažkaip esmingai keisti saugumo sektoriaus reformą Irake? Ne, šiandien ne, nei rytoj, nei poryt. Ir tai tiesa, bet mes ten esame Mes dirbame ir toliau siunčiame savo žinę. Mes toliau bandome lakstyti iš paskos svarbiausiems pareigūnams ir transliuoti jiems savo žinę. Ir tai, taip yra dėl mums suteiktų įgaliojimų, teikti patarimus strateginių lygmenių šalyje, kur e, policijos pajėgų yra 600 tūkstančių. Bet jeigu paklaustumėte, kur yra tos pajėgos, nėra kitų reikalingų pajėgų. Pavyzdžiui, amerikiečiai bandė gyvendinti projektą skirtą domenų bazėms, sudėtingoms sistemoms, tai sistemos skirtos žmogiškų išteklių valdymui. Amerikiečiai gali finansuoti tos sistemos e, sukūrimą, bet irakiečiai nesugebės ją naudotis. Todėl bandome dirbti su JAV. Ir tai yra ES-JAV bendradarbiavimas vietoje praktiškai. Ta projektą bandome e, kurti daugia. E, suderinti tuos gebėjimus, es gebėjimo kūrimus su policijos poreikės. NATO toliau bendradarbiaujame su NATO, su pajėgų koalicija, su visais kai ES kažkur dirba, mes bandome viską su visais koordinuoti. Kita vertus, nebūtinai visi kiti nori su mumis viską koordinuoti. Ar ką nors pakeisime rytoj? Ne, rytoj ne. Bet mes privalome ten pasilikti. Mūsų buvo 30, dabar mūsų yra 60 ir veikiausiai yra galimybė išplėsti tą misiją, jeigu tik valstybės narės suvoks, ką jos nori daryti Irake ir kokie yra mūsų poreikiai ten. Būtent tam reikalinga strateginė peržiūra, kad atitinkamai derintume savo misiją. Žinoma, policija E, prižiūrėjo demonstracijas, iš kilo sausio mėnesio problemos. Mums teko fiziškai bandyti su jais susisiekti ir kalbėtis. Dabar, dabar aš pakalbėsiu apie savo asmeninę atsakomybę. Ar man, pavyzdžiui, e, nurodyti 60 žmonių, kurie tą misiją gyventino grįžti į Iraką. Aš galiu tai padaryti, bet aš noriu pats įsitikinti nuvykęs, kokia yra padėtis. Bet mes privalome ten pasilikti. Nėra kitos išeities. Pradėjome darbą prieš du metus metus mūsų mandatas nebuvo labai ambicingas, viskas gerai. Mm, buvo nuspręsta padidinti, išplėsti misiją ir veikiausiai toks pat mąstymas išliks bėgant laiku ir galbūt kažkada bus kita daugiau išteklių, bus išplėsti galiojimai, bet visą tai reikia svarstyti laipsniškai, bėgant laikui. ir tai, kad mes jau apkeliavome šalį, lankėmės kitose regionuose kalb, ir kalbėjomės su vietos policijos pajėgų komisarai. Ir jie paprašė daugiau pagalbos. Reik, reikia kažką daryti. E, buvo primtas teigiamas sprendimas, kad Erbilyje išplėsti misiją ir dabar E, ten veikia ir kitos šalis, taip pat Ukraina. Tai yra, besi, tai yra procesas, jis vystosi ir mes dirbame aktyviai mes mums patikėtus įgaliojimus visada interpretuojame, kad mums suteikta galimybė prisitaikyti prie situacijos ir sutelkti netokius ne, ne didelius turimus išteklius į tas rytis, kuriuose mūsų nuomonė galėtume kažką nuveikti. Jeigu manome, kad galime pasiekti rezultatų konkrečioje srityje, pavyzdžiui, pavyzdys kovoje su terorizmu, ir, ir skiriame dėmesį toms sritims, kur galime pasiekti daugiau patikėkite, kad mes bandome daryti geriausią, ką galime, bet kita vertus yra 60 žmonių ir tie 60 nepatarėjai. Tai yra ta misija. Visi žmonės logistinė parama, už komunikaciją atsakingi specialistai, informacijos technologijų specialistai, hybridinių klausimų, viskas, visi. Ir taip pat ir, skaičiuojant ir civilius, visus. Negaliu atsakyti šį klausimą. Ne, galėčiau. Ko norime pasiekti? Koks mandatas patvirtintas, kokios yra ES ambicijos Irake? Ir pagal tai, sakyčiau, mums reikia 6600 arba 60 tūkstančių. Tačiau Irakas nėra maža valstybė. Todėl turime atsižvelgti į tai, kad jeigu norime dirbti Bagdade, išsiplės, veikti šalyje ir daugiau nuveikti. Mums reikėtų daugiau išteklių. Valstybės naras jau pasistengė po strateginės peržiūros ir pažiūrėsime, ką dar galėsime nuveikti. Nesitikėkite, kad rytoj vyks revoliucija ar kažkokie esminiai pokyčiai. Kalbu apie ma mandato uh, užduočių įvykdymą. Bet noriu patikinti, kad mes tikrai ten nesėdime rankų sudėję. Mes dirbame, panaudodami mums suteiktus išteklius, taip pat atsižvelgdami į dabartinę saugumo situaciją. Pavyzdžiui, vidaus reikalų ministro šalyje nebuvo metus, vienerius metus, o tai yra pagrindinis mūsų pašnekovas. O dabar yra paskirtas ministras, kuris buvo anksčiau policininku. Jis bent jau supranta, apie ką mes kalbame. Ačiū. I, I, I Aš tiesiog norėjau paklausti, ar jūs nemanote, kad jums reikėtų pasiekti, kad ir saugumo tarnybos būtų reformuojamos ir kad tai būtų integruojantis faktoris siekiant suvienyti, sutaikyti sinitus ir šytus kadangi šitos dvi konfliktuojančios grupuotės turėtų būti apjungtos į vieną policijos struktūrą. Ar tai nėra jūsų įgaliojimų bendrosios filosofijas tam tikras aspektas? Ar jūs ir toliau laikotės nuomonės, kad reikėtų stiprinti šitų policiją? Kaip visą tai vertina ir kitos ministerijos? Aš nesibainu, minu, tiesiog neturėčiau pasakyti, kad baiminuosi dėl ko nors. Tačiau tai bendras mano požiūris. Labai svarbu sukurti solidžią policijos struktūrą. Iš tikrųjų, tas požiūris iš apačios į viršų yra labai svarbus. Ar mes galime iš virstaus ką nors primesti? Ne. Ar kartu su vietos struktūromis mes galėtume dirbti Bagdate ir už jo ribų aptarinėti operatyvinio darbo, konkretaus praktinio darbo klausimus. Tai šioje srityje taip mes galime veikti. Mums reikia burti policijos bendruomonę kuri galbūt e, sustiprės po 4-50 metų, galbūt ir po e, kelių metų. Žinoma, mes turime kažką daryti, mes turime tęsti savo pastangas. Iš tikrųjų, turiu patirties iš Bosnijos. Bosnija yra skirtinga valstybės, tačiau ten yra trys didelės etinės grupės ir 15 policijos struktūrų. Todėl situacija Irake nežinia, ar yra blogesnė negu savo metu Bosnijoje. Tie pokyčiai, kuriuos mes inicijavome, prasidėjo nuo, e, ne nuo viršaus į apačią, Tuo metu nepasiekėme jokių rezultatų. Rezultatų pasiekėme tik tai taikydami požiūrį iš apačios į viršų. Ar mes tą patį principę galime taikyti ir Irake? Galime pabandyti. Neumann, ačiū už jūsų išsamų atsakymą, tačiau į vieną klausimą jūs neatsakėte būtent dėl dialogą su protestuotojais Iš tikrųjų, jūsų įgaliojimai yra labai griežti, tačiau jūs palaikote ryšius su ES delegacija ir vidaus reikalų ministerijoje taip pat. Ir per pastaruosius metus keletas žmonių buvo nužudyta tiesiog duinėmis e, granatomis. Aš jau kalbėdamas sakiau ir pakartosiu, mūsų bendradarbiavimas su pilietinė visuomenė didėja, tampa išsamesnis, tęsiant, užbesgant ir tęsiant dialogą ir išein, išeinant už saugumo srities. Ar mes galime apskritai apreipti visą pilietinę visuomenę? to mes nepasieksime, tačiau kaip nors susisiekti su pilietinė visuomenė, jos atstovais ir gauti iš jos informaciją, tai yra savaime suprantamas dalykas ir mes tai darome. Taip pat turėkite omenyje, kad mes negalime laisvai judėti teritorijoje. Bet kol situacija yra stabili, tai galbūt greitai mes galėsime išplėsti mūsų misijos dalyvavimą vietoje ir galbūt pavyks pasiekti daugiau pilietinės visuomenės atstovų. Dėkuoju pranešėjams Aš manyčiau, kad jūs tiesiog patenkinote mūsų komiteto dėmesį, susidomėjimą, kurie patikė klausimus susijusius su ES misija Irake ir pateikė klausimų apie e, situaciją Irake ir taip pat apie ES pastangas šioje šalyje. Aš žinau, kad jūs laikodės misijų reglamento e, įgaliojimu ir tiesiog jūs tiesiog visada žinokite, kad jūs sulauksite mūsų komiteto narių pagalbos ir paramos. Chers collègues, je crois qu'il y a un principe sur lequel. E, iš tikrųjų, šiame pakomitėtyje e, mes sutarėme dėl vieno dalyko, kalbant tiek apie deputatus, tiek apie kalbėtojus, e, kad nereikia laukti tų, kas vėluoja. Uh, Ir siūlau, kad mes pradėtume dabar iš karto, nedelsdami, ir pradėsime šį klausimą darbo atvarkėje, kuris yra skirtas e, bendrai saugumo ir, e, e, ir gynybos politikai ir jos dešimtmečiui. Šiandieną su mumis Christopher Meyer, kuris yra iš King's College Londone, tarptinės politikos profesorius ir taip pat Labai džiaugiuosi, kad pas mus atvyko ambasadorius Pierre Vimon, kuris buvęs e, Prancūzijos ambasadorius ir išorės veiksmų tarnybos sekre, generalinis sekretorius ir dabar e, e, Carnegie Europos narys. Brooks Ingner yra žurnalistas ir analitikas James Defense Weekly leidinyje. Profesorius Kristof Mejor šiandieną mums pristatys keturias studijas, kurių, kurias užsakėme, ir taip pat paaiškins apie dabartinius bendrosios saugumo ir gynybos politikos pokyčius ir taip pat papasakos apie ateities iššūkius. Jūs visi gavote šių studijų prezentaciją ir tikiuosi, kad įdomiai pas, padiskutuosime apie jas. Jos yra skirtos e, pramoniniai ir technologiniai e, bazai gynybos Europos Sąjungoje, taip pat e, kitiems dalykams. Pirmiausia, žodį suteiksiu Christopher Meyer. Ir paskui leisiu pasisakyti parlamentarams, paskui kalbės Pierre Mimon, paskui uh, E, Natalitoši ir Brooks Cigner ir paskui vėl bus klausimų raundas. Taigi, ponui Meir žodis suteikiamas. Dėkoju už kvietimą ir šią progą pristatyti mūsų darbą. Mano iššūkis yra pristatyti per 15 minučių maždaug 45 puslapius politinių briefingų, kuriuos aš ir kolega Ben Jones parengėme ir Benas Wilkinson ir Sofija Bešef Wolford. Aš turėsiu selektyviai pasirinkti tai, apie ką kalbėsiu. Galbūt taip pat užsiminsiu apie bendrus iššūkius ir paminėsiu svarbiausias kiekvieno politinio briefingo sritis ir tikiuosi produktyvios diskusijos vėliau. Turbūt trumpai turėčiau paminėti, kad turbūt daugiau dėmesio skirsiu probleminėms sritims, užuot gyrėsis pasiekimais. Tikiuosi, už tai man atleisite. E, įžangoje pasakysiu, kad bendroji saugumo ir gynybos politika nuo jos pradžios tikrai nuėjo didelį kelią Ypač nuo 2003-2006 metų, kai prasidėjo pirmos karinės operacijos. Lisabono sutartis, kaip atrodė, sulėtino tą um, BSGP pagreitį. Ir per pastaruosius penkerius metus pastebėjome naują pagreitį, naują mm, sustiprėjimą šios politikos. Tikiuosi, kad briefingai bus mm, naudingi E, realistiškai apmastyti tai, ko reikėtų vengti ir tai, kokias, lūk, kokius lūkesčius galbūt reikėtų atsižvelgiant į realybę pakoreguoti. Ir tikiuosi, kad mūsų rekomen... į mūsų rekomendacijas bus atsižvelgta rengiant naujausius e, dokumentus ir planus. Taigi, E, pirmoji sritis tai yra BSGP veiksmai, tai yra misijos ir karinės operacijos. Čia turbūt reikėtų pasakyti, kad civilinės misijos ir operacijos e, iš esmės e, pasiekė savo gana siaurus tikslus. Kai kurios operacijos, pavyzdžiui, EUNAF Somalija, parodo, ko, ko kaip gali atrodyti Europos stiliaus BSGP, siekdama kelių tikslų vienu metu, pavyzdžiui, humanitarinių tikslų susijusių su maisto apsauga, taip pat strateginio intereso tikslas, kad Europos laivybai būtų atviri jūrų keliai Taip pat e, bendras užsienio politikos tikslas e, siekiantis išsiaiškinti ir kovoti su pagrindiniais e, nestabilumo, piratavimo ir kitais iššūkiais. Tuo pat metu akivaizdu, kad kilo ir didelių problemų įgyvendinant BSGP tikslus, veiksmus. Pirmoji yra ta, kad kartais atrodo Turime stiprų strateginį interesą ir ES gebėjimą veikti, bet pritrūksta politinės valios. Ir pastebėjome, tai pavyzdžiui, Libijoje 2011, Konge 2008, kai ES nenorėjo pradėti operacijų ir panaudoti, pavyzdžiui, kovinės grupės. Antroji problema yra susijusi su laiko tarpu, kai užtrunka nuo e, sprendimo prieimimo iki veiksmų pradžios. Kartais reikia daug laiko mm, surinkti konferencijas, pasiekti tinkamą lygį, išteklių kiekį, kad būtų sėkminga veikla. E, aštu, vienu atveju 80 procentų išteklių buvo pasiekta BSGP misijai ir iš tikrųjų tai nėra labai didelis skaičius. Briefingė taip pat kalbame apie galimus sprendimus, sprendžiančias problemas, realius patobulinimus, pavyzdžiui, karinio planavimo pajėgumai, e, įgyvenimo pajėgumai, Europos taikos priemonė. Tačiau man vienas iš, viena iš svarbiausių sričių, kur reikia daryti pažangą, yra strateginės kultūros kūrimas, ypač kalbant apie karinę sritį, kur turime daug mažiau misijų nei kad civilinėje srityje. Žinau, kad dabar mokomasi daug iš praeities pamokų karinėme štabe, tačiau reikia padaryti ir dar daugiau, kad e, būtų užtikrinta didesnė konvergencija tiek kalbant apie saugumo iššūkius, tiek e, jų sprendimą. Taip pat labai svarbu bendrai įvertinti situaciją, e, tinkamai pasiūsti perspėjimą. Ir man atrodo, kad svarbiausia bendrai įvertinti grėsmės pobūdį. Ir čia ES galėtų daug geriau panaudoti egzistuojančius iššūkius, pavyzdžiui, delegacijomis dar nepakankamai gerai naudojamasi. Taip pat reikėtų pagalvoti, ką galėtume padaryti, gerindami žvalgybinės informacijos dalymasi tarp valstybių narių. E, buvo išsakytas pasiūlymas, e, Gerard Konrad, kad reikia pasinaudoti geresnio bendradarbiavimo instrumentu tarp mažesnių valstybių narių grupių, aišku. Kalbant apie institucijas, Lisabonos sutartis e, suteikia naujų galimybių, viena iš jų yra PESCO, mm, leidžianti pagilinti bendradarbiavimą. Tačiau reikia pasakyti, kad e, yra fragmentacija ir konkurencija tarp civilinės ir karinės pusės dar vis kelia problemų institucinėje sąrangoje. Tam galima surasti įvairių atsakymų. Vienas iš jų būtų pamastyti apie lankstesnės, tačiau susijusias sprendimų prieimimo galimybės tarp mažesnių valstybių narių grupių, o ne visos Europos Sąjungos. Taip pat galima pagalvoti apie mažesnės intervencinės iniciatyvas arba Europos saugumo tarybą. Vienas iš privalumų būtų tai, kad, pavyzdžiui, galima būtų puoselėti tokiu būdu santykių su Junktinė karalystė po Brexito per šią formalią struktūrą. Kitos išsakytos idėjos buvo susijusios su kvalifikuotos daugumos balsavimu, netokiose jautriose BSGP e, sritise. Komisija, pavyzdžiui, kalbėjo apie sankcijas ir civilinės misijas. Tačiau dar vienas instrumentas, kuris nebuvo pakankamai panaudojamas, e, yra įgalinimo straipsnis, kai vienbalsiai sutarta dėl strateginio tikslo. Esminė problema yra ta, kad iš vienos pusės tvyroja įtampa tarp iš vienos pusės greitesnio sprendimų prieimimo ir pereimo prie veiksmų, o iš kitos pusės, kad e, nereikia, negalima pakengti solidarumui BSGP prasme ir taip pat e, lankstumui. Kalbant apie pajėgumus, e, visi trūkumai čia žinomi, tačiau bendra problema yra ta, kad nepaisant Europos globaliosios strategijos ir nepaisant gynybos įgyvendinimo plano, vis dar trūksta aiškumo dėl to, koks yra ES ambicijų lygis ir ką tai reiškia e, pajėgumų prioritetams e, valstybėse narėse. Skaitant Europos globalę strategiją, atrodytų, kad ambicijos yra daug platesnės nei BSGB Peter, Petersburgo e, užduotys. Tačiau nelabai aišku, ko iš tikrųjų siekia ES e e, ar siekia strateginės autonomijos nuo JAV, nes to implikacijos e, pasiekmes būtų gana drastiškos. Jeigu norima daryti pažangą, tuo metu reikia didesnių išlaidų, tačiau taip pat reikia labiau apmastyti racionalizavimą abipusis gynybos bendradarbiavimas tarp valstybių narių grupių yra labai svarbi E, pažangos sritis, gerinant pajėgumus. Taip pat manau, kad Europos parlamentas ragina pagalvoti apie spragos užpildymą tarp globalios strategijos ir Europos saugumo ir gynybos baltosios knygos, e, kad aiškiai išsiaiškintume e, ES gynybos strateginį požiūrį. Kai kas kalba apie strateginį kompasą, pavyzdžiui. Toliau pereinant prie industrinės bazės gynybos rytie, turbūt visi pripažins, kad ES ne, negauna e, tiek daug, neišleidžia tiek daug pinigų gynybai, kiek, kiek turėtų. Aišku, visada lyginamasi su JAV, kur e, didesnės išlaidos e, generuoja daug geresnius gebėjimus. Pag ES turi 25 naikintuvus, JAV tik 6. Yes, e, turime mes 20 kovinių laivų, e, JAV tik tais kelis. Tačiau tokios sistemos yra švaistūniškos, jos nepanaudojamos tinkamai. E, masto ekonomikų įgyvendinimas, taip pat saveikumo paremimas galėtų leisti sukurti stipresnę Europos gynybinę bazę. Taip pat Europos gynybos fondas taip pat galėtų prie to prisidėti. Tačiau kyla klausimas, ar dabartinės išlaidos bus pakankamos, kad situacija pasikeistų. Briefingo dokumente taip pat keliame klausimus apie tai, ar, šie, ar šios lėšos m, mm, iš tikrųjų bus, ką nors pakeis išlieka esminis iššūkis, būtent, kad jeigu norime sukurti tą bazę, tuo met reikės iš esmės keisti ES ir nacionalinės gynybos politikas ir galbūt net permastyti nacionalinių gynybos pirkimų prioritetus. Iki šiol 80 procentų gynybos išlaidų yra tik nacionalinės ir tai yra didelis iššūkis. Taigi, paskutinis pastebėjimas yra susijęs su trečiųjų šalių prieiga prie Europos gynybos fondų ir kaip Junktinė karalystė ir JAF jų gynybos įmonės galėtų prisidėti. Tai yra dar viena problema vykdant iniciatyvas šioje srityje. Baigdamas pasakysiu, kad e, efektyvesnės Europos BSGP kūrimas e, užtruks. E, tam reikės pakeisti kultūrą įvairiuose lygmenyse, o taip pat reikės užtikrinti konvergenciją nacionalinėme požiūrėje į gynybą. Tačiau taip pat yra ir ilgalaikių iššūkių, e, yra ir trumpalaikių iššūkių. Ir rašydamas BSGP operacijų apžvalgą galvojau, ar mes labiau žiūrime į praeities problemas ir jų sprendimą, nei kad į ateitį. Tam tikra prasme BSGP operacijos buvo selektyvios ir, aišku, labai gerai, kad nebuvo esminio, jos iš esmės nežlugo, bet Europos Sąjunga, pavyzdžiui, Mogadišų, Srebrenicoje, Faludžioje mm, e, įvyko scenarijai, kur, kur, kur kiltų grėsmė didesniai, didesniai konflikto e, e, eskalacijai. Tuomet Jeigu atsitiktų tokia situacija, ar e, BSGP būtų pasiruošusi aktyvuoti tą abipusės paramos straipsnį? Ir todėl turime pagalvoti apie naujus iššūkius, nes praeitie iš tikrųjų per, optimistiškai galvojame apie es įvairiose sritise, ne tik gynybos. Ir man atrodo, kad blogojo scenarijaus apmąstymas ir strateginis mąstymas yra labai svarbus sėkmiai ateityje. Euh, euh, euh, Ačiū. Siūlyčiau išklausyti pirmosius klausimus. Pone Noiman, žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū. Turiu vieną klausimą, bet jis galbūt gali būti skirtas ir kit tiems, kurie pasidalino analitinėmis išvalgomis. Pastebėjome, kad labai sumažėjo BSGP emisijų mastas ir jų sudėtingumas, pavyzdžiui, misija Makedonijoje. Prisiminkime, dabar tik tai keletas mokymo misijų yra vykdoma, kai tuo tarpu E, mūsų artimiausioje kaiminystėje auga smurtinių pras... konfliktų skaičius ir visi sako, kad ES turi spręsti konfliktus, nes atskiros valstybės naras neturi atsako. Tai kame tada problema? Kodėl nieko nedaroma? Ir kaip jūs minėjote, Faludžą ir Srebrenicą. Ir aš iškart pamaniau, ir Idlibas, juk negali būti taip, kad mes nematome, kad vyksta genocidas, mes tiesiog nežinome, ką daryti. EPP frakcijos vardu Michael Galer. Deutsch reden. Ačiū, kalbėsiu vokiškai. Dėkuoju už pateiktą apžvalgą. Iš esmės sutinku su jūsų situacijos vertinimu. Iš patirties Galiu pasakyti, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pirmieji penkeri metai nebuvo tokie sėkmingi, bet po to mums padėjo Vladimiras. Tai buvo tas svertas ar priežastis, kuri parodė, kad artimoje aplinkoje gali atsitikti dalykų, kurie priverčia mus susimastyti. Norėčiau grįžti prie žvalgybinės informacijos mainų. Manyčiau, kad to nebūtų galima kaip nors formalizuoti, įteisinti, tačiau jūs kalbėjote pagristai apie sustiprintą bendradarbiavimą. Nesvarbu, kokia platforma, kur bus sukurta, tačiau reikalinga tokia vieta, tokia terpė, į kurią patekus galima gauti informaciją iš tų, kurie yra nusiteikę ją pasidalinti. Aš manyčiau, iš tikrųjų turėtume tęsti diskusijas dėl balsavimo priimant sprendimus daugumos balsais. Kitas variantas būtų suteikti galimybę konstruktyviai susilaikyti, tačiau neblokuoti kitų šalių, ypač kai yra kalbama apie galimybę pasinaudoti ES finansiniais ištekliais. Dėl užmojų apriepties. Viskas turėtų būti siejama su saugumo padėtimi, jos vertinimu atvertinus situaciją, reikia duoti ir tinkamą atsaką. Kalbant apie gebėjimus, manyčiau, tie gebėjimai turėtų būti labai platus. Jūs kalbėjote apie strateginę autonomiją. NATO kontekste tai yra pakankamas e, keiksmažodį, panašus žodis Tačiau jeigu grįžtume, pavyzdžiui, prie situacijos Libijoje, tai ko gero vis dėlto reikėtų suprasti, kad norint nukreipti NATO pagalbą į Libiją, tai Turkija vienu rankos pakėlimu gali viską sužlugdyti, kadangi NATO sprendimai priimami e, vienbalsiškai. Tiek galbūt šiam momentu, galbūt kai ką pamiršau, paskui pasakysiu, kai bus antrasis klausimų atsakymų raundas. Ačiū, ponas Bazės, kuo toliau. Pratesiu pono Galerio iškeltą temą. Man yra visiškai neišku, ką reiškia strateginė autonomija. Esu buvęs valstybės vadovas. Ta valstybė yra NATO valstybė narė bei Europos Sąjungos narė. Ir visi mūsų ištekliai visada buvo NATO paslaugoms. Mes niekada nekūrėme karinių išteklių kurie būtų skirti tik Europos Sąjungai. Man atrodo, kad 22, 22 valstybių narių, ES narių, kurios yra ir NATO narės, dauguma laikosi tokio pat požiūrio. Ir atsižvelgiant į tai, kokios autonomijos mes galime tikėtis, kuomet Dauguma valstybių mūsų yra ir NATO alijanso narės. Nes jeigu žaidžiame su ištekliais, gali būti, kad kažkurio momentu prarasime, su, pa, pakenksime NATO reputacijai, jeigu a, paimsime išteklius iš NATO planavimo struktūrų tą koncepciją turėsime anksčiau ar vėliau patikslinti. Kita vertus, aš visiškai sutinku su tuo, kad reikia pereiti prie uh, balsavimo pagal daugumos balsavimo principų. Aš turiu darbo Europos vadovų tarybose patirties, kuomet dėl dviejų ar trijų valstybių nebuvo priimti svarbus sprendimai. Reikia pereiti prie e, balsavimo daugumos principų ir vertinat strateginius e, šiandienos iššūkius ir realijas, galbūt galima atskirti išteklius ir skirti e, išteklius es intervencijoms. Nes jeigu nesugebėsime reikalingų laikų, e, tinkamu momentu įsikišti, tai mūsų svarba nuolatos mažės kaip pasaulinės veikėjos. Nepakanka būti vienu svarbiausių ekonominių lyderių. Šiandien tampa aišku, kad, kad svarbiausi veikėjai yra stiprus ir ekonominėje srityje ir turi reikalingus karinius gebėjimus, uh, ir tuo pagrindu yra pasirengę gyvendinti intervencijas. Ačiū toliau, Kris Peters. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Meijer. Aš sutinku su kolega, kad diskusijos dėl Europos strateginės autonomijos bus labai įdomios. Tačiau sutinku, kad kai kalba eina apie NATO ir ES interesus arba ES ir JAF interesus, uh, tai jie yra skirtingi ir kad mes turime veikti, turime gebėti veikti autonomiškai. Ir manau, kad ateityje tai bus dar svarbiau negu dabar. Aš sutinku su visais jūsų paminėtais uh, dalykais. Man svarbiausias klausimas yra štai koks. Kai Euro Europos komisijos pirmininkė pasakė, man reikia geopolitinės komisijos ir būtent ši komisija bus geopolitinė. Uh, Klausimas, ką tai reiškia? Kokią Europ... viziją projektuoja Europos komisija arba taryba, geopolitinė vizija pas... pasaulyje? Taip, intervenciniai gebėjimai taip, bet kokia yra mūsų geopolitinė vizija ir ką Europa darys ateityje? Vertybės ir taip toliau, čia viskas aišku. Bet reikia daugiau aiškesnio turinio, kai kalbėm, kalbame apie geopolitinės strategijas. Ačiū. Dabar paprašysiu profesoriaus Mairio atsakyti. Ir, ir e, žinau, kad laiko yra nedaug, nes turime per tą trumpą laiką aptarti visą didžiulį pranešimą, kuris buvo renktas. Ir Noriu sutikti galimybę mūsų kalbėtojams atsakyti ir taip pat pakomentuoti ne tik tai, ką jie išgirdo iš kalbėtojų. E, pone Galerį, matau, kad jūs vėl prašėte žodžio. Todėl dabar iš karto ir, ir, ir suteikiu, paskui suteiksiu jums žodį. The... Dėkuoju už klausimus ir komentarus. Trumpai atsakysiu pirmiausiai tris Baseskų komentaras pirmiausia, o paskui kolega Ben Jones galbūt pakalbės apie strateginę autonomiją. Taigi, kaip mūsų saugumo ir gynybos misijų apreptimi. Tiesiog politiškai iki mes buvome suskaidyti, po to finansų krizės akivaizdoje mes neturėjome pajėgumų ir tam tikrų laikotarpio ES tvyroja tam tikra įtampa dėl to, kad bendrų saugumo gynybos misijų gyvendinimo kontekste buvo tam tikrų nesusitarimų. Pavyzdžiui, Vokietijos e, elgesys šiek tiek nuvylė. Tiesiog trūko entuzijazmo įgyveninant šitas misijas. Todėl, kai kalbame apie gėjimus, turime suprasti, kad mes neturime galimybių vykdyti kelias operacijas vienu metu. Taip pat reikia suprasti, kad ta krizė su kuria susiduria prie savo sienų ES, yra tokia mm, trapi ir todėl labai sunku imtis naujų misijų. Atsakydamas Peters, pasakyčiau, kad jeigu norime imtis veiksmų Libijoje arba Sirijoje arba turint omenyje Rusijos veiksmus, tai reikėtų suprasti, kad jungtinėms tautoms iškyla įvairiausių iššūkių. Ir aš nežinau, ar mes politiškai, ar tiesiog savo pajėgumų požiūrių galime prisijimti šituos iššūkius. Situacija keičiasi tam tikrų laikotarpių. Dabar vėl galime grįžti prie diskusijos dėl misijos Libijoje. Kitas dalykas, sustiprintas bendradarbiavimas nereiškia, kad reikėtų privalomai keistis žvalgybinę informaciją. Tai daroma savanoriškų pagrindų vis labiau, e, didinant tarpusavio supratimą. Ta informacija keičiasi devynios informa valstybės ir ta informacija keičiasi, keičiamasi įvairiais lygmenimis, naudojantis įvairia infrastruktūra. Taigi infrastruktūros klausimas išlieka aktualus. Galbūt aš dėl strateginės autonomijos nekalbėsiu, kolega Džons galbūt atsakys į šitą klausimą. Grįžtant prie strateginės autonomijos, viskas susijęs su savoka strateginė. ar ES tiesiog didins savo pajėgumus, kurie galės veikti tam tikroje teritorijoje savarankiškai. Todėl reikėtų išsiaiškinti, ką reiškia strateginė autonomija. Galbūt būtų galima pateikti JAV autonominio elgesio Libijoje pavyzdį Netgi šita operacija buvo sunkiai įgyvendinama e, be JAV paramos. Todėl abstrakčiai kalbant apie strateginę autonomiją, reikėtų pirmiausia apsiriboti tam tikrais atvejais, kaip pavyzdžiui kampanija Libijoje, įvykdytomis ten operacijomis ir taip suformuluoti savo lūkesčius, nes strateginė autonomija kiekvienu atveju gali turėti visai kitokią potekstę. Dėkuoju už atsakymus. Dabar pereisime prie antrojo diskusijų raundo ir suteikiu žodį Piermon. Uh, Vimo, ačiū pirmininkė. Nenorėčiau prašyti daug jūsų dėmesio, žinau, kad daug kas nori kalbėti, pateikti klausimų. Galbūt aš norėčiau grįžti prie to, ką, ką tik, kas buvo ką tik pasakyta minint sudėtingumą, kuris tiesiog leidžia manyti, kad yra vis daugiau priemonių bendradarbiavimo galimybių bendros saugumo ir gynybos politikos kontekste, tačiau kita vertus susidūrusi su krizėmis, uh, ES susiduria ir su problemomis, nes negali pateikti veiksmingo atsako. Todėl šiandien yra ypatingas laikotarpis, ypač kai susidurėme su Persų įlankos įvykiais Libijoje, Sahelų salose suprantame, kad ES ministrai, gynybos ministrai turėtų e, pabandyti sutelkti paėgas ir nukreipti jas į tuos regionus. Tačiau akivaizdu, kad yra tam tikro atsargumo, tam tikro e, lūkuriavimo valstybėse narėse ir todėl patekome į situaciją, kuri tam tikra prasme neleidžia susijęti turimų priemonių tarpusavyje. Visą tai susijęs su ES bendra strategija. Dėkoju Natalijai, kuri atvyko ir turi daug ką pasakyti. Dabar, ko gero, reikia duoti naują postumį mūsų bendrai saugumo ir gynybos politikai. 13 metais aptariant taryboje šios ryties e, politika buvo užtrukta nedaugiau kaip penkias minutės tvirtinant šitą strategiją. Tuo metu e, po to atsirado krizė Ukrainoje, breksitas, vyko rinkimai JAV ir Europos sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovams bendra saugumo ir gynybos politika uh, tapo tam tikriu eiliniu dalyku ir tuo pačiu metu, ne, nepaisant visų tų veiksmų, kurių yra imamasi, mes susidarėme su visiškai nelauktomis krizėmis ir kai mes kalbame apie prioritetus, ko gero turime prisiminti situaciją prieš dviejus metus. Pateiksiu pavyzdį. Susidurime su dalykais, į kuriuos neturime atsakų. Vienas dalykas - suverenumas. Iš tikrųjų labai geros kokybės dokumentai, kuriuos pristatė Mairis, kalba būtent apie tai, kad valstybės noris, nori išsaugoti savo savarankiškumą šioje srityje ir nelabai nori dalintis savo pajėgumais su kitomis valstybėmis. Todėl kyla klausimas, kur yra tos e, ribos. Jos kažkaip išsitrina. Ir daug šio meto krizių akivaizdoje BSGP pasitelkiama pagalbon labai retai arba pakankamai silpnai. Pavyzdžiui, praėjusioje taryboje, kuriai pirmininkavo Mogherini ir jinai ragino valstybės imtis iniciatyvos, imtis uh, lyderio vaidmens, vykdomant operacijas jūroje, keistis e, informaciją, imtis atsakomybės. Taip pat Prancūzijos iniciatyvą, kurios pavadinimas ES veiksmų iniciatyva skirta Sahelų salų valstybėms. Taigi iš 28, rytoj 27 valstybių atskirai daug kas yra daroma, tačiau ir toliau reikia kelti tą suverenumo, savankiškumo klausimą, kuris yra savaime suprantamas. Kitas dalykas - tapatybė. Naujos bendrosios saugumo politikos tapatybė ir jos mm, uždaviniai. Anuo metu, kai mes kalbėjome apie šitos politikos užduotis, ir e, tai yra įrašyta ir į Lisabono sutartį. Pirmiausia akcentuojamas buvo taikos įtvirtinimas. Tačiau po to atsirado papildomių uždavinių, tiesiog e, e, karinės konsultacijos, taip pat ir karinė pagalba. Ir jeigu mes gilinamės į pačią klausimo esmę, tai mes tiesiog turėtume kaip ir karūnai paklausti, ar mes tikrai tvirtai stojame ant kojų ir ar tikrai mes išsėmėme ES atsakomybės galimybės. Kitas dalykas - karinė strategija. Bendros strategijos kontekste e, akcentuojamas saugumas ir e, gynybiniai pajėgumai. Tačiau aš pasigendu esminio atsakymo į paprastą klausimą. Ar mes neturėtume pagalvoti apie tam tikras operacijas išorėje, kad ES galėtų būti vienu iš svarbių geopolitinių veikėjų tarptautiniu mastu. Ir kai kalbame apie strateginę autonomiją, turim, reikėtų prisiminti, kad nei JAV, nei NATO nenori imtis iniciatyvos, o ES iniciatyvai interesai turėtų paraginti uh, mus atsakyti į klausimą, kasgi turėtų e, įsikišti į Persų įlanką, į Sahelų e, salų šalis, jungtinės tautos. Iš tikrųjų praeis tam tikras e, laikas ir kai kurios kitos valstybės, Rusija, kitos Persų įlankos valstybės, uh, pradės ten veikti ir aš manau, kad ten turi matytis ir ES. Taigi mes turime aiškiai suformuluoti uždavinius ir pagalvoti apie politinę strategiją, kuri leistų mums imtis veiksmų. Ir toliau mes numatyti turime galvoti apie vaidmenį ir tą atsakomybę, kurios imsimės, kadangi kitos valstybės partnerės, jungtinės tautos ir toliau nedavė, laukia atsakymo, kuris leistų jungtinėms tautoms padėti įgyvenant taikos užtikrinimo misijas. Taigi labai svarbu sutrumpinti tą spragą nuo jungtinių tautų rezoliucijos iki tų taiką užtikrinančių pajėgų e, nusintimo. Reikalinga parama ir ES galėtų ją teikti. Šitie klausimai iki šiol yra neišspręsti, mes turime prie jų grįžti. Libija galėtų būti geras pavyzdys, kadangi pasiekus paliaubas ir įgyvendinus jungtinių tautų rezoliuciją reikia pagalvoti, kas prates tos veiksmus vietoje. Šios klausimas gali būti pateiktas ES ir jai tenkantį atsakomybę gali būti išryškinta. Iš tikrųjų, dar kartą pasakysiu, kad šitas momentas yra labai palankus imtis veiksmų, nes ES turi apsispręsti, ar ji bus svarbių geopolitinių veikėjų, ar mes galutinai apsispręsime, kur link turime krypti. Manyčiau, kad pasaisiais penkeriais, septyneriais metais po to, kai buvo pradėta įgyvendinti ES globali strategija, paskelbėme komunikatų, apžvalgų, peržiūrų ir taip toliau. Ir visi tie dalykai nebuvo pakankamai susiję vieni su kitu, nebuvo siejami šie dokumentai su situacija vietoje. Ir aš manyčiau, mes turėtume grįžti prie tos politinės karinės strategijos. Mes kalbame apie strateginį kompasą saugumo ir gynybos politikos srityje. Iš tikrųjų, gal prireiks tam tikro laiko, kol pavyks galutinai susitarti. Tačiau kita vertus, krizės ir konfrontacija privers mus elgtis, veikti ryštingiau. pirmas ES operacijas buvo galima lengviau suprasti. Iš tikrųjų reikia nuvykti į mūsų veiklos vietas, suprasti, kas ir kaip yra daroma. Pavyzdžiui, Makedonija, Kongo Respublika, Artemis, Atalanta buvo operacijos, kurias įgyvendiname žinome be jokių abejonių, kadangi mes buvome prašome teikti pagalbą. Tai buvo tarptautinio masto poreikis, į kurį mes atsižvelgėme. Todėl galbūt reikėtų šiek tiek atnaujinti savo e, požiūrį. Ir manyčiau, kad tas atsinaujinimas, peržiūra yra reikalinga būtent šiuo metu. Dėkoju, dabar žodį suteiksiu e, vienai iš globalios strategijos įkvėpėjų, Natalį Turšį. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, Natalį. Iš tikrųjų, aš galėčiau jau ir išeiti, kadangi planavau pasakyti e, lygiai tą patį, ką e, sakė mm, Pompier. Ir aš norėčiau pasakyti visą tai šiek tiek kitoniškai. Iš tikrųjų, pritariu, kad pastarieji treji, ketveri metai e, buvo aktyvesni saugumo ir gynybos srityje. E, visi žinome ilgą sąrašą santrumpų, e, kai kurios iš jų yra ES institucinėje sąrangoje, kai kurios už jos ribų, bet vis tiek yra europietiškos. Ir reikia iš pradžių pagalvoti, kodėl tai įvyko, kodėl po dešimtmečio, kai BSGP e, prarado pagreitį, praradinėjo tą pagreitį po tokio puikaus starto, apie kurį kalbėjo Pieras. Paskui viskas sulėtėjo, o tada vėl įgavo pagreitį. Iš esmės, man atrodo, visa tai yra susiję su trimis esminiais veiksniais. Pirmasis yra akivaizdus, tai yra nesaugumo padidėjimas ir mus, mums, mus pabudino, taip pakratį ir pabudino e, tiek įvykiai Ukrainoje, tiek Sirijoje, Jemene, Libijoje ir kitur. Tačiau tapo aišku, kad E, mažėjo saugumas, tačiau taip pat ir nesaugumo suvokimas tarp Europos piliečių didėjo. Antrasis veiksnys, kuris galbūt dar svarbesnis nei pirmasis, yra e, tas didelis klaustukas e, dėl to, ką, kokį vaidmenį vaidina JAV Europos saugume. Žinoma, tas klaustukas tapo daug ryškesnis po to, kai buvo išrinktas Trumpas Tačiau net ir iki e, jo išrinkimo jis egzistavo. Svarbu pabrėžti, kad čia mes iš tikrųjų kalbame apie struktūrinę tendenciją, apie JAV vaidmenį pasaulyje. Iš tikrųjų, tas klaustukas didėja, ar JAV ir toliau prisidės prie e, Europos saugumo, galbūt e, ne per ateinančius penkerius, bet 20-30 metų. Ir kaip žinome, labai ilgai užtrunka, kad tokie dalykai būtų įgyveninti ir pradėtų veikti. Ir nors tai yra tik klaustukas, o ne aiškumas, bet tai paskatina europiečius susimastyti. Trečiasis veiksnys yra daugiau vidinio pobūdžio ir yra susijęs su e, Junktinės karalystės referendumu dėl breksito. Ir tas suvokimas, kad Junktinė karalystė mm, irgi yra svarbi Europos gynybai, ypač e, kuomet konservatorių vyriausybei vadovavo Davidas Cameronas. Mm, buvo jausmas, kad na štai e, viskas vyksta be stabdžių, galime pradėti tą procesą. Ir visa tai išprovokavo veiksmus, instrumentus, priemonės ir iniciatyvas, ir aš iš tikrųjų nepaneigsiu jų svarbos. Tačiau aš noriu pasakyti, kad visa tai yra gerai ir puiku, bet to nepakanka. Ir dabar pastebiu tai, kad tas pastarųjų metų pagreitis vėl lėtėja ir mes suvokiame, kad susidūrę su krizėmis neturime pakankamai priemonių su jomis tvarkytis. Tuo pat metu tie trys mano minėti dalykai, ypač pirmieji du veiksniai, niekur neišnyko. Jie ir toliau e, bus su mumis ir vis labiau taps mūsų realybės dalimi. Taigi norėčiau pabrėžti du dalykus, kurių, manau, neturėtume daryti ir tris dalykus, kuriuos turėtume daryti. Taigi, pirma, manau, kad nereikėtų kurti dar, svar, dar vieno svarbaus dokumento. Galbūt tai vėl nuskambės keistai, kad aš tai sakau ypač, tačiau esu įsitikinusi, kad ne to mums reikia. Žinoma, visą laiką naudinga turėti strateginių kompasų, dokumentų ir kitų įdomių dalykų, bet patikėkite, šie dalykai užtrunka. Ir atsižvelgiant į tai, kad daugeliu atžvilgių ES institucijos ir taryba e, yra daugiau vyriškos, o ne moteriškos ir e, rinkdamosis e, prioritetus, jeigu susitelkiama, jeigu prioritetas pasirenkiamas labai sudėtingo dokumento rengimas, tai ponios ir ponai, nieko gero tai net neš. Man atrodo, būtų protingiau susitelkti ties kitais klausimais. Vėliau apie tai paaiškinsiu. Antra, ko neturėtume daryti, tai išleisti pernelik daug, tai, tai skirti pernelik daug laiko e, ieškant bendrų sutarimų dėl strateginės autonomijos apibrėžimo ir e, apmąstymo, ar autonomija yra tinkamas žodis, galbūt reikėtų kalbėti apie Europos suverenumą, ir taip toliau. Mes užsiminėjame tuo ir galbūt tai nėra taip blogai, bet kalbant apie politikos formavimą, nemanau, kad būtent čia yra teisinga kryptis. Ir ypač nemanau, kad reikėtų rinktis šią kryptį atsižvelgiant į tą ketinimą, kuris, kuriuo paremtos visos šios diskusijos. O būtent kad siekiama apibrėžimo, surasti apibrėžimą, kuris tiktų ir patiktų jungtinėms valstijoms. E, anksčiau dėl visko buvo sutarta, dabar tai tapo kontroversiškų dalykų, nes Trumpo vyriausybė, vyriausybei tai nepatinka, bet būkime sąžiningi. Trumpo administracija uh, visiškai, administracijai visiškai nerūpi strateginė autonomija. Jiems tiesiog nepatinka, kad Europos gynybos fondas bus panaudotas staiga e, mokėti už Europos e, gynybos pramonę. E, būtent tai. Tai visiškai nesusijęs su autonomijos tikruoju apibrėžimu. Ir dabar tie dalykai, kuriuos turėtume daryti. Pirma, e, nuoseklumas. Iš tikrųjų, buvo sukurti, sukurtos įvairios santrumpos, jų yra visas sąrašas e, atsakomybė, institucijos įvairios yra atsakingos skirtingiems vadovams ir todėl dabar susikūrė tam tikras sumaištis, kaip viskas dera tarpusavėje ir ypač politinėme ir strateginėme lygmenyje, kuris turi dirbti kartu su pajėgumu ir e, pramoninė e, sritimi. Taigi labai svarbu, kad pradėtos iniciatyvos iš tikrųjų pasiteisintų ir būtų nuodugniai įgyvendintos. Ir tai turi vykti nuosekliai, ypač kalbant apie pajėgumų vystimą. Tai turi vykti e, lygiai grečiai su NATO pajėgumų didinimo planavimo procesu. Labai svarbu, kad tai vyktų, nes e, daug pajėgumų, e, kurios, kurie bus vystomi, yra skirti būtent atgrasimo tikslams. Ir būtent NATO pagrindė tuo užseima. Toliau Pereikime prie vidinio nuoseklumo tarp, tarp vairių instrumentų ir institucijų, tiek išorės e, nuoseklumo. Taigi antras dar svarbesnis dalykas yra pinigai. Jeigu po visų tų skambių mūsų pareiškimų, po to, kai siūlėme 13 milijardų Europos e, gynybos fondui, 6,5 milijardai e, kariniam judumui, e, paaiškės, kad naujoje finansinėje perspektyvoje bus skirta tik pusė tų sumų, tai mes atrodysime apgailėtinai. Ir man atrodo labai svarbu, jeigu jau kalbame apie gynybą ir strateginę autonomiją, turime ir toliau apie tai kalbėti ir kad mes mm, skirtume pakankamą finansavimą tam. Ir paskutinis dalykas, dėl kurio visiškai pritariu Pierre, yra operacijos. Ir man labai patiko tai, kaip jūs apie tai kalbėjote. Mums reikia sugrįžti prie teorinių apmąstymų apie veiksmus po to, kai įvyko tas veiksmas, užuot elgusis priešingai. Ir man atrodo, yra du mm, svarbiausi atvejai, kuomet taip reikėtų elgtis. Manau, kad labai svarbu apmas, daugiau mąstyti apie Iraką. Aš asmeniškai manau, kad jungtinių valstijų dalyvavimo Irake klausimas yra labiau klausimas kada, o ne ar Junktinės, Junktinės valstijos atsitrauks. Ir aš asmeniškai manau, kad NATO kad jeigu NATO įsiveltų į Iraką, tai būtų labai bloga mintis dėl įvairių priežasčių. Visų pirma, e, labai didelis politinis bagažas, kurį NATO turi e, vidurio rytu, rytuose. NATO yra turi daug puikių dalykų, ypač Europoje, bet nemanau, kad NATO turėtų labai jau kištis į vidurio rytus. Tuo pat metu į Irakui reikia paramos ir jie prašo tos paramos ir jiems patinka europiečiai. Mes esame ten, e, mes turime savo civilinę misiją. Manau, kad turėtume pagalvoti apie karinio mokymo misiją. Aišku, čia kyla klausimas ne tik dėl Irako, bet ir Libijos, dėl mm, paėgų ap, apsaugą. Jeigu siūsime tuos, mo, tuos pareigūnus atlikti apmokymus į tokias vietovės, tuomet reikia jiems skirti ir apsaugą, net ir privalomą apsaugą. Čia kalbu tiek apie Iraką, tiek apie Libiją. Įsivaizduoju ES e mokymų misiją lygiai greičiai su tarptautinė e, koalicija. Ir tai galėtų būti puikus pavyzdys, praktinis pavyzdys, kai Europos kontaktinė grupė veikia kartu su tuo, kas vyksta, lygiai su tuo, kas vyksta Europos institucijose. Žinoma, gal net svarbiau nei Irakas, nors aišku, Irake irgi yra labai svarbių aspektų, ypač kalbant apie ISIS atgimimą ten, bet dar svarbiau yra Libija. Pavyzdžiui, dėl tų priežasčių, kurias minėjo Pierre. JAF į Libiją tikrai nesivels, kad ir kiek mes rėktum ir šauktume apie tai. tiek, nes jie neturi jokių interesų Libijoje. Tai nepasikeis. Toks yra gyvenimo faktas. Ir jeigu JAV neįsitrauks ir mes neįsitrauksime, tuomet neaišku, kas ten dalyvaus. Ir tie, kas ten dalyvaus, iš tikrųjų nesielgs pagal mūsų interesus. Taigi vėl, uh, Ar mes norime, kyla klausimas, ar mes norime prisimti kokį nors vaidmenį kur nors. Ir e, manau, geriausia vieta tą pradėti tai yra Libija. Ir mes kalbame apie labai nesaugią aplinką, kurioje ES vaidmuo galėtų būti vykdomas e, lygiai grečiai su plates, lygia, platesnėme kontekste. Ir man atrodo, būtų dar žalingiau užuoti mūsų veiksmų, dar kurti dokumentus ir e, kalbėti. Dabar žodis Brok Stigner. Žinau, kad tenka nelengva užduotis, nes pasisakymui numatytos 10 minučių. Pasisakymui numatytos 10 minučių, o paskui bus klausimų atsakymų raundas. Mums reikia dialogo. Mums nereikia penkių konferencijų. Būtent todėl išklausysime paskutinio kalbėtojo ir paskui bus klausimai ir atsakymai. Okay, fine. Um, well, thank you for Ačiū, kad pakvietėte mane. Uh, labai neprasta sėdėti čia, paprastai aš sėdžiu salės gale. Uh, perskačiau visus keturis pranešimus ir manau, kad noriu pakomentuoti keletą dalykų, kurie man įstrigo ir pakomentuoti keletą kalbėtų išsakytų minčių aš gana pesimistiškai viską vertinu, nors norėčiau būti optimistas, ypač kalbant apie tuos BSGP tikslus. Integruotas požiūris, tai galėtų atsakyti į keletą klausimų. Tai gražius posakis, Europo, kuris Europos Sąjungai patinka, bet BSGP retai paremta integruotų požiūrių, galbūt nebent Balkanuose ir ten jis davė rezultatų, kodėl e, BSGP misijos nėra kovinės, ES niekada neprisima e, kietojo saugumo karinių užduočių, neįmanoma integruoto požiūrių taikyti kultūr, kultūros ekonominėme, socialinėme e, sektoriuose, kai kalba eina apie karinį konfliktą. Šitą apie tai kalbėjome. Reikia realistiškiau vertinti to požiūrio galimybės ar, arba bent jau kalbėti apie jį tai, kai įmanoma jį taikyti, o nekalbėti, kaišėti jį visur, nes jis gražiai skamba. Jeigu įmanoma tik kovoti su e, terorizmo sklaida arba ar terorizmo e, mokymu, tai apie tai ir reikia kalbėti, o ne, tik, o ne apie integruotą požiūrį. Antra, dokumentas apie institucinį pagrindą. Ten kalbama, siūloma perti prie balsavimo kvalifikuotos balsų daugumos principus. E, taryba turi tai padaryti, tai vištos ir kiaušinio e, dilema. Sakoma, kad negalime perėti prie tokios sistemos dėl to, kad valstybių narių pozicijos e, yra daugmaž panašios, bet manau, kad kol mes esame, kol gyvename, mes ne, to, tų visiško pozicijų sutapimo dar neišvysime. Nežinau, ar saugumo reikalų taryboje reiktų priimti, e, perėti prie tokio balsavimo. Bet vis dėlto vis tiek pa, e, svarbiausius sprendimus priima vadovų taryba ir reikia taikyti, reikalauti, kad visur būtų įvestas balsavimas tokių principų, nes kitaip niekos nepasikeis. E, Ponas Mer kalbėjo apie DTIB. Aš visiškai pritariu jo mintims kad ir kiek pinigų būtų skirta Europos gynybos fondui ir kitoms ES iniciatyvoms, nemanau, kad tai ką nors pakeis. Dėl to, kad niekas Europoje nenori pralaimėti. Visiems patinka kalbėti apie e, e, ab, ab, abiem pus, apie situacijas, kurioje abi pusės laimi. Tačiau kaip su gynybos sektoriumi, kuris atneštų daug naudos visiems Europoje. E, šeši komisijos nariai jau kalba apie tai, kad reikia remti BSGP ir kiek ką keisti, bet niekas nesikreip, nesikeičia ir mes visi tai žinome. Galiausiai strateginė autonomija. Ir tikrai stengiuosi kalbėti trumpai, nes reikia e, užduoti klausimus. Strateginė autonomija reiškia, kad ES galė, gebėtų save ap, apginti savarankiškai. Taip nėra. Aš sutinku su ankstesnio kalbėtojo apibrieštimi, kad turime pereiti prie E, šiek tiek susiaurintos apibriešties. Bet to, ta susiaurinta versija neegzistuoja. Ir ji e, išvys dienos šviesą tik tuo atveju, jeigu sostinėse visoje ES labai smarkiai pasikeis pozicijos, nes tokie sprendimai turėtų apimti e, tvirtą, vieningą e, vadovybės grandinę, būtent Bruselėje. E, bendrą BSGP misijų finansavimą, gebėjimą strategišnius sprendimus priimti labai sparčiai, kitaip sakant, perti prie kvalifikuotos daugumos balsavimo ir taip pat noras leisti mūsų kariams žūti kovos lauke. Tai yra tabu, tai yra strateginė autonomija. O, o karinės misijos neįmanomos, jeigu visuomenė jų neremia. Na, man tai netrodo paprasta ir man atrodo, kad klaidinami yra piliečiai, o aš esu Belgijos pilietis, kad Europa sudarantiems įspūdį, kad Europa kuria strateginę autonomiją, kai tuo tarpu į to nedaro. Man atrodo, kad reikia kažkokios kitos, kitokios koncepcijos. Bet valstybės įgyvendins visą tai, ką aš ką tik išvardinau, kitaip mes tos strateginės e, autonomijos neturėsime. Ir aš tikrai apgailestauju, kad taip viską e, sugadinau jums. Ačiū. Dabar žodis tiems, kurie jo prašė. Pradėsime nuo Neumann. Yeah, the, the, the Jūs iš karto po to galėsite kalbėti. Daugelis jūsų prašėte žodžio. Um, I... Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti Jums už įkvepiančias tokias e, kalbas, energingas kalbas, kurios kai kuriais aspektais viena, vienos kitom prieštarauja, bet būtent tokių pasisakymų ir reikia, nes mums kol kas nepavyksta e, pasiekti visų mūsų užmojų. Norėčiau iškelti porą klausimų. E, Visų pirma, e, valstybių narių ir ES e, santykiai šiuo klausimu. Nes skirtingose šalise yra skirtingos koncepcijos. Pavyzdžiui, Libijoje bent jau prieš dvi savaitės valstybių narių atstovai vaikščio skirtingomis kryptimis, ES nevadino jokio vaidmens ir paskui išgidome labai įdomią koncepciją, E, tai yra, kad visos 28 valstybės narės kažkodėl suteikia galimybę vienai šaliai veikti ir visos ją remia. Tas pats kaip, tarkim, Barnyje e, Brexite kalbėjo ES vardu. Galbūt tai būtų galimybė BSGP misijoms, kuomet e, kelios šalis nori kažką daryti, o kitos tiesiog netrukdo, nes kitaip. E, tiesiog daro žalą. Tokie atvejai, kuomet yra nedidelė misija, o paskui ke, daug valstybių narių ir dar NATO, pavyzdžiui, Irane, Malija, drauge bando kažką daryti ir tiesiog trukdo ES misijos darbui. Pavyzdžiui, vidurio rytuose ir čia ką tik kalbėjusiu su Saudo Arabijos užsienio reikalų ministru, jis pasakė, Mums patinka labiau dvišaliai, dialogas dvišalių pagrindų. Natali, norėčiau pasakyti, kai ką, apie, dar pakalbėti apie S biudžetą, bet, bet sakėte, kad reikia skirti lėšas tam, ka, ku, ten, kur labiausiai jų reikia. Uh, E, manau, manau, kad visa teisybė išriškės tada, kai paprašysime valstybių narių skirti e, lėšų gynybos reikmėms, e, kad galima būtų kažką nuveikti. Kito tarpu, kaip žinome, daugelis jų nenori to daryti, nes. Bet man tai atrodo nesąmonė. Aš nesuprantu, ar ES trūksta priemonių, ar ji, yra, ar ji tiesiog neturi noro. E, E, ar valstybės narės. Ar jūs manote, kad valstybėms narėms trūksta valios, noro veikti, ar jos tiesiog yra nepasirengę tai daryti? Ir man atrodo, kad tai yra svarbiausias klausimas apsisprendžiant ir suvokiant, kaip eiti priekin. Ačiū, kadangi nei vienas kitas koordinatorius neprašė žodžio iš kitų frakcijų, žodis ponui Galeriui. Ačiū, noriu daug ką pasakyti ponui Toti. Aš sutinku su jumis, kai sakėte, dėl to, kad dabartinė administracija nes, nenori suprasti, ko mes siekiame Europos gynybos pastangose. Ankstesnė administracija tai suprato. Ir iš tikrųjų mes savo lėšas panaudojame savo pačių pramoniai ir tai sunkiai suprantama. Bet kita vertus, aš nesuprantu, kodėl jūs sakote, kad reikia, nereikia kito didelio dokumento. Nereikia tokio didelio dokumento, kito, kuriam nepritartų tarybos darbo grupė, nes dėja. E, Varsybės narės turi laikyti mūsų tą globalią strategiją savo strategiją. Buvo padaryta didelė klaida, kai visi apsi, pasižiūrėjome tuo tekstu, bet dėja valstybės narės jo nesuvirškino. E, jo nepatvirtino. Būtent todėl reikia apibriežti ambicijų lygmenį, reikia gebėjimų plėtotės. Turime toliau dirbti saugumo ir gynybos rytise ir parlamentas nekarta yra akcentavęs, kad reikia valstybės narės prispausti prie sienos ir priversti jas dirbti. E, susitarti, kaip toliau plėtosime savo, kursime savo gebėjimus. Ar pritarate mano minčiai, kad e, priimta daugybė politinių sprendimų. Pri, primenu 2013 tarybą. E, pirmieji žodžiai buvo gynybos reikalai to, to patvirtinto dokumento. Apsirūpinimo ar tiekimo saugumas buvo minimumas, bet paskui tas dokumentas kažkur buvo paslėptas. Kodėl? E, kai, kai buvo nuspręsta, kad biudžete reikia numatyti eilutę gynybai, bandomiesiems projektams, aš didžiuojuosi, kad, kad tai bent jau buvo pradėta. Kitas dalykas - strateginė autonomija. Manau, kad ją reikia apibriežti, nes tai yra ES teisės aktuose dėl Europos gynybos fondo. Todėl reikalinga jos apibrieštis. Reikia ją apibriežti kaip gebėjimą veikti, jei kitos galimybės pasinaudoti NATO ištekliais nėra prieinamas. Erdogano veto neleidžia mums naudotis, pavyzdžiui, NATO įrangą, bet aš noriu kažką veikti Libijoje, nenoriu jos palikti turkams ir rusams, nes nemanau, kad jie atstovauja mūsų interesus. Manau, kad mes, europiečiai, kad mūsų europiečių interesų Libijoje yra daug, kad negalime tiesiog stebėti tik tai, kas ten vyksta ir palikti ir leisti rusams ir turkams ten viską spręsti. Toliau, Europos gynybos sąjunga. E, ji numatyta e, užduočių aprašė skirtame vyriausiajam galiotiniui Boreliui. Ir per šimtą dienų turėtume sulaukti patikslinimo, kas turima omeny tą Europos gynybos sąjungą. Ir aš tikiuosi, kad bus parengta gera apibrieštis. Merci, monsieur Basescu. Basesko kalbės dabar. Pagaliau išgirdau šiandien, ką reiškia strateginė autonomija. Jinai nieko nereiškia. Ji neturi jokio turinio, kol kas. Konkrečiai kalbant negalime būti autonomiški šiuo momentu ir ko gero dar pakankamai ilgai. Todėl šita strateginė autonomija yra tokių kaip šitos ponios išradimas. Ponios, kuri ilgai kalbėjo. Politikai vartoja tokias savokas, tačiau realiai mes nesame autonomiški, kadangi mes neturime atominės galios. Iš savo patirties, dešimties metų patirties, kaip valstybės vadovas, aš galiu taip teikti. Rusijos federacijos ekonomika yra mažesnė negu Italijos, bet tai yra supergalia. Tokia yra realybė. Ir mes turime apsispręsti, ar norime būti globalizacijos procesų dalyviai, ar norime kartu priimti sprendimus, mes turėsime vienaip ar kitaip siekti partnerystės su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Tokia išvada peršasi įvertinus situaciją. Tiesiog Turkija, Rusijos federacija imasi aktyvaus vaidmens Libijoje. Niekas mūsų netgi neprašo pagalbos arba būti tarpininkais tarpininkais tarp Irano ir JAV niekas nekreipia dėmesio į mūsų pasiūlymus tapti tarpininkais. Pripažinkime tai pati, patys savo ir siekime, kad mes, mes su savo kariniais gebėjimais galėtume tapti svarbiais veikėjais. Tačiau vien tik su savo kariniais gebėjimais mes tokių veikėjų netapsime. Todėl dar ilgą laiką mes turime tapti Junktinių Amerikos valstijų partneriu. Net ir tuo metu, kai JAV prezidentas yra Trumpas. ES ir NATO ryšiai, kai Putinas okupavo Krymą. Visos buvusios komunistinės šalys sunerimo, kadangi jos turėjo karčios patirties su Rusija. Kadangi rusai tiesiog nepaiso jokių sienų bet kuriuo momentu gali įžengti į Baltijos valstybės ar į Rumuniją, kirsti Bulgarijos sieną, kaip tai padarė Ukrainai. Ir kas dabar vyksta, dėkui Dievui, NATO viršūnių susitarime American equipment on the Sara Galilo pateikė pasiūlymą dėl ES ginkluotės teikimo. Tačiau pasienyje su Rumunija nėra nei Prancūzijos, nei Italijos, nei Vokietijos e, e ginkluotės, o amerikiečiai 2000 kareivių atsiunčia. Tokia yra realybė. Patinka ji mums ar ne, mes ir toliau siekdami užsitikrinti savo saugumą esame priklausomi nuo JAV. Galvoti, kad mes galime sukurti savo brandolinius pajėgumus, kad galėtume konkuruoti su Rusija, Turkija, Koreja, Indija, Pakistanu, būtų Sunku įsivaizduoti. Taigi vienintelis sprendimas belieka. Tęsti partnerystę su JAV ir kartu su jie tapti globalių procesų dalyvę. Kitaip mūsų karinių pajėgumų nepavyks tiek išplėtoti. Misijos Afrikoje. Šiame žemynėje tam tikros valstybės išlaiko savo istorinę atsakomybę. Tačiau kita vertus, mūsų žemynų pietuose turime kaiminės valstybės, į kur, kurios galėtų padėti mums imtis veiksmų Afrikoje. Tačiau mes neturime drąsos. Kris Peters kalbės dabar, norėčiau priminti kolegai Basesku, kad, jūs, kad mes kai, ka, kai kurie puikiai turime drąsos dalyvauti veiksmuose Afrikoje, bet nepakankamai. Pone pirmininkė. Man manimu Labai svarbu priminti, kad praėjusią savaitę Strasbūrė patvirtinama pranešimą dėl bendros saugumo politikos įgyvendinimo. Šiame dokumente, 20-ame punkte ir kituose punktuose aiškiai nurodome, kad labai svarbu stiprinti Europos strateginę autonomiją. Aš tikiuosi, kad jūs perskaitėte ir supratote tai, kas ten parašyta, kas buvo patvirtinta ir frakcijose, ir plenarnėje sesijoje. Ir ko gero, tikiuosi, kad jūs skaitėte tą dokumentą ir į jį sureagavote. Nes kai kalbame apie Europos strateginę autonomiją, turime susipažinti su tuo, ką mes e, priėmėme, ką patvirtinome ir kuo turime vadovautis. Ai, tiesa, kai kas, kai kas nebalsavo už, tačiau didžioji bals, bals, balsavusių dauguma balsavo už. Ir aš sutinku, kad dabar Europoje laikas rodyti rezultatus, parodyti, ko siekia ir ką gali geopolitinėme kontekste Europa. Mes tame pranešime aiškiai nurodėme, kad JAV, bet to mes suprantame, kad keičiasi ir JAV politinis požiūris, požiūris keičiasi ir Europoje, todėl mes turime vėl pagalvoti apie tai, ką galime nuveikti. Aš esu naujas parlamentaras, anksčiau buvau uh, ministro pirmininko pavaduotojas Belgijos vyriausybėje. Todėl mes turėtume būti pakankamai ambicingi. Kaip belgas aš galbūt turėčiau būti nuosaikus, mes esame įpratę būti nuosaikus, tačiau Europoje mes neturėtume ilgai diskutuoti kadangi įvykiai nelaukia, mes turime imtis veiksmų, tačiau pirmiausia turime susitarti dėl mūsų vizijos, tiesiog patiksinti tai, kas buvo patvirtinta praėjusią savaitę Strasbūrė ir pagalvoti, ką mes galime nuveikti siekiant įtvirtinti Europos strateginę autonomiją naujame politinėme kontekste man tai yra pagrindinis uždavinys, pagrindinis klausimas parlamente, kurį reikia aptarinėti. Žinoma, mes pasisakome už mūsų vertybės, tačiau įgyvendindami konkrečią politiką, ką gindami savo interesus, ypač prašant Europai po sąjungai imtis ko nors, reikia diskusijų ir reikia karinių veiksmų, reikalingos misijos. O jeigu viso to padaryti negalima, tai mano kuklia nuomonė per penkerius metus nepasiekus jokios pažangos, po penkerių metų komisijos vadovas negalės pasakyti, kad mes esam geopolitinių užmojų komisiją. Kadangi mums nepavyko įtikinti kitų valstybių ir piliečių, kad Europai pasąjungų rūpi kas nors. Prieš suteikdama žodį keturiems pranešėjams sureaguoti į klausimus, atsakyti į komentarus, norėčiau trumpai, kaip pirmininkė, išsakyti keletą minčių į mikrofoną, sureaguodama į tai, ką aš išgirdau. Ar reikalinga šitokia nauja strategija ar ne? Iš tikrųjų, mes su, sukūrėme ypatingą, šitą ypatingą priemonę. Nereikia aiškinti, kam jinai buvo reikalinga. Šiandien Kinija suformulavo viziją, kurią žino visas pasaulį, jinai pristatė, paaiškino ir visiems šita uh, vizija yra aiški visiems. Tiesiog tai yra vieno kelio, vienos krypties vizija. Amerika taip pat išsakė labai aišku lozingą America First. Visi supranta, ką tai reiškia. Ir aš Natalį pritariu taip pat. O dabar akronimas. Niekada mes nekūrėme politikos vadovaudomiesi kokiais nors akronimais. Europos parlamento rinkimų kampanijos metu mes tiesiog išgirdome iš mūsų piliečių, kad būtų labiau rūpinamis ES saugumu ir gynyba. Taigi, kalbėdami apie gynybą, ES saugumą, tiesiog turime imti šios misijos ir tiesiog suteikti Europos e, projektui daugiau e, pritarimo. Todėl, kaip Jordan Molieras kažkada sakė, mes, sakė, mes tiesiog e, turime pagalvoti prieš veikdami ir tiesiog kažką pasakę turime imtis konkrečių veiksmų. Todėl iš tikrųjų 500 milijonų europiečių laukia mūsų atsako į jų lūkesčius dėl gynybos ir saugumo politikos. Dabar suteikiu žodį pranešėjams kitą tvarką, pradės ko gero kolega Tinie. Uh, Taip, aš turiu vieną komentarą, jie jau išvyko, uh, bet viena iš uh, ponios Stalėje sakė, iškelia klausimą, kodėl, e, kodėl nepavyksta, ar valios nebuvimas, ar pajėgumų nebuvimas. Man atrodo, kad yra ir taip, ir taip. Praėjusią savaitę su kolega kalbėjau apie strateginę autonomiją ir uždavėm tą patį klausimą. Jisai pasakė, kad taip, mes turime išspręsti pajėgumų klausimą, nes noro tiesiog nėra. Man atrodo, kad yra tiesiog įgimtas nenoras visose sostinėse e, perduoti sprendimų prieimimą gynybos rytyje Briuseliui. Su tuo reikia susitaikyti. Taigi galbūt per ateinančius šešis metus reikia skirti visas pastangas pajėgumams didinti. E, nes tada nebus pretekso atsisakyti, ką nors daryti, sakant, kad neturime pakankamai pajėgumų. Dėkoju. Natalitočiai. Labai trumpai dėl kelių dalykų. Dėl klausimo apie valstybių narių susiskaldimą. E, buvo pateiktas Libijos pavyzdys. Taip, ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl iki šiol nebuvo imtasi veiksmų. Tačiau įdomu tai, kad galbūt dabar kai kas keisis. Galbūt aš esu iš vienos valstybės narės, kuri buvo vienoje to spektro pusėje, Natalija ir Pierre yra iš kitos pusės, tačiau gali keistis tai, kad galbūt bus sutarta, kad nesutarimai yra mažesni nei sutarimai. E, sutarimas dėl to, kad nenorima leisti Rusijai ir Turkijai e, kontroliuoti situaciją. Taigi yra toks išorės spaudimas, iš naujo pervertinti santykinę svarbą to mūsų susiskaldimo šiuo klausimu. Aš visiškai sutinku dėl mm, valstybių narių įgaliojimo klausimo. Manau, kad neturėtų būti vienos valstybės narės ar grupės valstybių narių, kuriuom suteiktas įgaliojimas. Ir todėl, man atrodo, kontaktinių grupių idėja yra gera. Ir tai padėtų puoselėti sąsajas tarp institucijų ir taip pat padidinti e, e, lankstumą ir greitą reagavimą, e, išvengiant legitimumo trūkumo ir susiskaldimo, jeigu tai vyks visiškai atskrai nuo institucijų. Dėl noro ir pajėgumų taip pritariu, kad, tai yra, kad yra ir tas ir tas, tačiau taip pat noriu pakalbėti apie tą nenorą. Taip, mes neturime pajėgumų, kad šiandien galėtume leistis į kažkokią ekspedicinę operaciją. Neturime visų tų dalykų, kurių mums trūko ir 2013-aisiais. Taip. Tačiau tam, kad padarytume tuos dalykus, apie kuriuos dabar kalbame, ar Irake, ar Libijoje, na, Mes turime tų pajėgumų ir iš tikrųjų kyla noro klausimas ir to, ar e, galėsime susitaikyti su tokia rizika, kad gali būti aukų. Tas nenoras egzistuos tiek, kol mes gyvensime iliuzijoje, kad kas nors kitas, o būtent JAV, mumis pasirūpins. Ir dabar mes gyvename šioje svajonėje, e, šiame sapne, kad Trumpas yra problema. Ne, man atrodo, kad ne jis yra problema, yra struktūrinė problema. Kad prireiks e, galbūt Ir, ir kad JAV turi vieną strateginį iššūkį. Bet tai nėra nei Europa, nei artimiai rytai. Tai yra Kinija. Ir vėlgi, visi turi e, ribotus išteklius. Ir todėl Neišvengiamai JAV prioritetas išliks Kinija. Galbūt tas e, noras kils tą momentą, kai mes suvoksime, kad pasirinkimo neturime. Na, nesupraskite manęs neteisingai, aš nesu nusistačiusi prieš dokumentus ir baltasias knygas, tiesiog noriu pasakyti, kad atsižvelgiant į tą ribotą laiką ir ribotus išteklius, manau, kad tą laiką būtų daug geriau praleisti, dirbant ir e, generuojant susitarimą negu kad imtis veiksmų. Taigi, man atrodo, nereikėtų prie to labai užtrukti, ypač jeigu e, tas laikas bus atimtas iš to, ką iš tikrųjų reikia padaryti, o būtent imtis veiksmų. Dėkoju, Piermimo. Because... Labai trumpai, nes manau, kad jau viskas pasakyta. Noriu pridurti keletą dalykų, e, kuriais aš nesutinku su kai kuriais kalbėtojais. Visų pirma, dėl to, ar mums trūksta noro, ar neturime reikalingų priemonių. Man atrodo, ir tai, ir tai yra tiesa. Tačiau aš taip pesimistiškai nevertinčiau situacijos, skirtingai nei Bruks. Ką reiškia, jeigu valstybės narės nesutarė visos eiti priekin? tuomet tos, kurios to nori, e, eina priekin. Tai yra lankstumas, dėl to yra sutarta ir tai yra realybė, tai vyksta. Ir dar vienas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus, tai kad e, pasitelkus tuos lankščius formatus, kuriuos sukūrėme, e, turėtume viską daryti tvarkingai, įtraukdami ir institucijas, juk e, Vienas iš kelių pasiekimų e, pastarųjų penkiolikos metų tai yra GSPCO bendradarbiavimas saugumo srityje. Tai padarė trys valstybės savarankiškai. Bet tai buvo įmanoma, nes vyriausias įsigaliotinis paremė šį, šią iniciatyvą. Tačiau tą galimybę, prara, tą gebėjimą praradavome, pavyzdžiui, Ukrainos atveju dėl Minsko proceso, aš visada dėl to apgailestauju ir tai pasakau, kadangi ES nėra įtraukta ir manau, kad būtų naudinga ją įtraukti, bet būtent tokio mąstymo reikia, jeigu norite įveikti tą pesimistišką nuotaiką kuri vyrauja dabar. Yra erdvės veikti tiems, kurie nori žengti priekin. Ir uh, noriu pasakyti porą žodžių apie kvalifik... balsavimą kvalifikuotą balsų daugumą. Aš už, kaip ir mes visi, už kval... balsavimą kvalifikuotos balsų daugumos principus, bet nežinau, ar saugumo gynybos politikoje tai yra sprendimas. Nes pamastykite, įvertinkite komisijos pateiktą pasiūlymą. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kai svarstysime sankcijas ir nusprendžiame uh, sprendimą priimti kvalifikuotą balsų daugumą. Tie, kurie balsavo prieš, ką, ką jie sakys? Mes sakysime, kad reikia laikyti sprendimo, bet jie sakys, ne, aš nesutinku. Ir vienas iš tokių atvejų bus toks, kaip kad buvo su asmenų perskirstimu ir vizų klausimu, kaip buvo tam priešinasi užsienio politikoje, saugumo ir gynybos klausimais. Ar galite įsivaizduoti, kokią katastrofą tai gali reikšti, vertinant tai, kokią žinę mes išsiusime į pasaulį. Aš noriu perspėti, kad reikia atsargiai e, čia eiti priekin toliau. E, JAF ir NATO. Kai kuriais klausimais nesutinku su jumis, ponė Bazėsku, dėl brandolinės atgrasos veiksnio. Jeigu laikysimės jūsų logikos, tai sumažinsime reikalavimus šia, šiai sričiai, tikite, kad tai taps pavojinga. Aš taip pat nesutinku, kad Europa negali būti tarpininkė. Manau, kad yra kitų būdų spręsti Trumpo sprendimą išstoti iš brandolinės sutarties su Iranu. Pavyzdžiui, 1982-aisiais pasielgėme kitaip, kai JAF administracija norėjo, kad europiečiai bals, boikotuotų dujų, dujotekį su Sovietų sąjunga. Mes labai aiškiai išsakėme poziciją ir, ir mums pavyko eiti priekin, nežiūrint amerikiečių pasipriešinimo. Buvo kiti laikai, negalima galbūt lyginti, bet yra ir kitų būdų parodyti, kad Europa gali būti svarbia tarpininkė. Mes turime reikalingus svertų, kartais nematome, kad jų turime ekonominėje srityje ir, ir kitose srityse. Apie tai turime pamastyti. Ir galiausiai Kai kalbame apie Junktinės valstijas ir, jų, ir jo, jų, po, jos pozicijos kaitą, strateginę, kad strateginė autonomija neįmanoma, reikia laikytis įkybus NATO. Tačiau man vienas įdomiausių dalykų yra štai, kas pažvelkime į Sahelio regioną. Mes ten esame lyderiai, bandome sukurti kažkokią strateginę autonomiją ir mūsų pagrindinis sąjungininkas ten, amerikiečiai, pa, sako mums, mes jūs paliksime vienus. Tai kam reikalinga NATO, jei, jei visi draugė negalime susitarti, kad esame sąjungininkai ir kad turime paremti vieni kitus. Pažvelkime į tai iš kitos pusės. Visada sakėme, kad Europa visada turi uh, remti NATO ir visada, visiškai dėl to sutinku, tačiau kai kurie mūsų sąjungininkai NATO organizacijoje turėtų taip pat laikytis, euro, būti draugės europiečiai, bet būtent tokia situacija dabar iškilo. Natali kalbėjo apie Iraką. Ten ir amerikiečių pasitraukimo iš ten klausimas yra ne ar jie pasitrauks, o kada jie pasitrauks. Ir tai neša daug sumaišties, bandant suvokti, kas yra ta transatlantinė sąjunga. Mes turime daugiau mąstyti apie strateginę autonomiją, nes būtent su tokiomis situacijomis susidursime vis dažniau. Ir kai kalbame apie Europos interesus ir kai jiems iškyla pavojus, ar mes gebėsime vieni atsilaikyti, kai mūsų sąjungininkai mus paliks, ar mes vieni sugebėsime apginti savo interesus. Tai yra svarbiausias klausimas ir reikia ieškoti atsakymų į tuos klausimus. Câte ori ne-am, ne-am părăsit noi aliatul? Am uitat. Kiek kartų mes esame palikę savo sąjungininkus ar, ar Irake, Afganistane? Thank you. Uh, yes, two, two comments on um, two points. Pakomentuosiu du dalykus dėl tinkamos e, ginkluotės. E, yra tokių misijų, kur mes iš tikrųjų turime galimybę siūsti savo kontingentą. Kartais tokių misijų yra, kuriuose nurodyta popierėje, ką mes galime pasiūsti, tačiau tai neįvyksta. Dėl to principo, kad reikia mokytis dirbant ir kad reikėtų imtis to, kas yra iš tikrųjų reikalinga. Man patinka tokia mintis. Tas e, mūsų diskusijos kontekstas yra toks, kad neveikimo kaštai yra daug didesni negu kaštai, kurie yra patiriami kažką veikiant, pavyzdžiui, Libijoje Todėl ne, neveikiant vienoje srityje išryškėja tam tikri kaštai kitose srityse. Todėl reikėtų atlikti tokią, tokį e, sąžiningą vertinimą. Tiesiog siekiant išvengti e, situacijos, kai tam tikri veiksmai pažeidžia apskritai visą tai, kas yra pasiekta. Todėl mes galvodami apie daug rizinkesnį scenarijų, apie daugiau aukų, apie tai, kad gali kai kurių mūsų koalicijos partnerių uh, E, kareiviai būti paimti įkaitais, tokių atvejų yra buvę apie šimtą. Tačiau jeigu mes nenorėtume leistis į tokią riziką, tai mes apskritai turėtume susilaikyti nuo kokios veiksmų. O jeigu mes norime siekti plačiau, tai mes turime susitaikyti ir su ta potencialia rizika ir taip pat skaidriai kalbėti apie galim, galimas mūsų netektis, apie civilių netektis. Tačiau aš tai sakau ne dėl to, kad taip reikėtų darytis, tačiau kita vertus aš noriu atkreipti tai dėmesį, kad tokios operacijos tuomet būtų visai kitokios. Dabar aš iš širdies gelmių norėčiau padėkoti Jums už tikrai įdomią diskusiją, už patarimus. Iš tikrųjų, aš nenorėčiau baigti nuvilenčiai nei kukliai. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes turime turėti priemonių įgyvendinti savo lūkesčius ir tikiuosi, kai bus organizuojamas koks nors posėdis 20 metų saugumo gynybos politikai paminėti, rezultatai bus ne nuvilintis, o tiesiog konkretus. Dėkuoju.